Kolegos, prašau atsisėsti savo vietą. Na ir Jazimbovskis tiesiog reikalauja, reikalauja, kad pradėtume posėdį. Na, aš šiek tiek užtrukau sąmoningai, nežinau, kad yra parlamento narių, kuriems šį rytą yra sudėtinga atvykti į parlamentą. dėl transporto problemų. Taigi, kolegos, pirmiausia, pradėti norėčiau nuo informacijos, pirmininko informacijos. Informuosiu Jūs apie koordinatorių posėdžio rezultatus. Taigi, pirmiausia, dėl pranešėjų skirimo. Na, gaus, rengsime tris pranešimus dėl neteisės aktų ir, re, ir komen, koordinatoriai rekomenduoja nerengti pranešimų dėl šių klausimų. Pirmiausia, tai dėl elektro, uh, duomenų apie elektroninių kelių keitimasi, o taip pat komisijos darbinio dokumento dėl e, saugios prekybos ir konteinerių skanavimo, nuskaitimo. Taigi manome, kad dėl šių klausimų neverta renkti pranešimo. Pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. koordinatorių posėdėje kalbėjome apie žodinius klausimus, o konkrečiai žodinius klausimus dėl transporto įmonių juodojo sąrašo. Ir koordinatoriai siūlo atsižvelgti į naujausius įvykius ir siūlo suformuluoti žodinius klausimus dėl geležinkelių paketo. Tai turėtų būti prioritetas na, mes nepamiršime to juodojo vežėjų sąrašo, bet galbūt kovo mėnesio plenarinėme posėdėje suformuosime žodinį klausimą dėl uh, geležinkelio paketo, o vėliau tikime suformuluoti um, žodinį klausimą dėl juodo vežėjų sąrašo per mažąją plenarinę, um, plenarinę savaitės balandžio mėnesis Briuselėje. Koordinatoriai dėl to sutarė vienbalsiai ir siūlome atsižvelgti ir vadovautis koordinatorių sprendimu. Ar turite kokį nors pasabų, ponė Kiun, ponė pirmininkė? Tiesiog įtraukite protokolą. Ir beje, diskusijose jau buvau minėjęs, kad EPP kad e, koordinatorė Deverak netižvelgė PP frakcijos pasiūlymą. Bet šiaip juk mes buvome susitarę dėl bendro pasiūlymo, tai štai tokia pastaba iš mano pusės. Dėkoju. Tikrai mes įtrauksime jūsų pastabą į protokolą. Be to, koordinatoriai buvo paraginti suformuluoti pasiūlymus dėl žodinio klausimo dėl geležinkelių paketo. Ir šį klausimą reikia formuluoti iki trečiadienio. Bandysime taip ir padaryti. Taigi jūs jūsų darbo grupėse galėsite aptarti šį klausimą. Kitas klausimas tai yra ten dešimt gairių peržiūra ir pasirinkimas TNT gairių peržiūra, jų peržiūra. Na, ir tiesiog reikia pasirengti tam metui, kai komisija suformulos pasiūlymus dėl TNT gairių peržiūros. Koordinatoriai sutarė dėl šio klausimo. Atsiprašau, kaip tik gaunu kavos. Maiklai. Norėjau tik pasakyti, kad nedarysime čia didelių pakeitimų. Aš jau vakar kalbėjau apie Transrapid, bet lygiai tas pats galioja ir koridoriaus išplėtimui e, nuo Berlyno E, koridorius Berlynas Palermas išplėtimo. Ir aš vakar apie tai jau kalbėjau, taigi atitinkami pakeitimai turi būti daromi. Dėkuoju, Maiklai. Aš manau, kad kai bus atlikta peržiūra, tai tuomet jau uh, nariai galės teikti savo argumentus, kurių turite dėl tų konkrečių projektų. Aš tiesiog norėčiau, kad mes tiesiog būtume pasiruošę uh, tam, kai komisija jau parengs savo pasiūlymus, tuomet mes galėsime iš karto reaguoti ir reikis aktyviai, o ne pasyviai. Nuspręsta, kad ponė Tikau ir ponas Kok, bet stovai. Iki kito trečiadienio E, kovo 3 dienos 12 valandos pasiūlys pasiūlymus bei žodinius pakeitimus dėl dokumento, dėl sandėliavimo. Taigi, manau, kad tai yra politinė galimybė pasteikti pasiūlymą. Taigi, ponas Koks ir ponė Tikao tiesiog pateiks E, pasiūlymų dėl tų tyrimų, kuriuos reikėtų atlikti. Toliau. Mes gavome prašymę dėl kelių saugos, uh, peticiją dėl kelių saugos Airijoje. Ta peticija buvo pateikta peticijų komitetui. Na ir šią peticiją reikia žiūrėti rimtai, bet sakyčiau, tai tikrai vietos ligmens klausimas Airijos susijęs su kelių sauga. Taigi, koordinatoriai siūlo štai ką. Mes siūlome parengti uh, pranešimą savo iniciatyvą dėl kelių saugos veiksmų programos. Uh, ir greičiausiai ta programa, ta programa komisija pristatys šių metų birželio mėnesį. Ir jau tuomet mes galėsime parengti pranešimą savo iniciatyvą ir kartu atsižvelgti į peticiją dėl kelių saugos Airijoje. Tiesiog jeigu mes pradėsime gilintis į peticijas dėl tokių uh, ribotos svarbos klausimų kaip kelių sauga Airijoje, tai tiesiog galiausiai kils pavojus, kad mums teks gilintis į kiekvieno mažo kaimelio problemas Europos Sąjungoje. Taigi tiesiog e, siūlau įtraukti e, šią peticiją į mūsų pranešimą savo iniciatyvą dėl kelių saugos veiksmų programos. Dėl komitologijos Na, mes e, įsigilinsime į tuos klausimus, kuriuos gavome iš tarptinės kelių sąjungos, o taip pat esame pakviesti į susitikimą su ponu Sažinu Teisės reikalų komitete ir pirmininkus suigoje suteikė šiam komitetui įgaliojimus dėl tolimesnių veiksmų. Taigi palauksime pono Saž pranešimo ir Pasižiūrėsime, kaip ko parlamentas pagal pandologijos procedūrą elgsis dėl tų numatytų veiksmų. Aš tik norėjau paklausti, ką reiškia tos nuostatos apie skyščius. Ar yra kažkoks tarp jų skirtumas? Na, skyščių klausimas buvo uh, sprendžiamas pagal kaip mitologijos procedūrą, nes tuo metu dar nebuvo įsigaliojusi Lisabonos strategija sutartis. Na, o dabar jau įsigaliojo Lisabonos sutartis ir tie nauji veiksmai jau remiasi šią sutartis. Taigi siūlau atsisakyti savokos komitologiją, o vartokime savoką deleguoti veiksmai. Na, o skyšių klausimas buvo sprendžiamas pagal senąją sistemą, o dabar mes jau primame sprendimus pagal naują Lisabono sutartį. dėl kitų klausimų. Taigi, komitolo buvo aptarta pono Kramer pasiūlymai dėl turizmo, dėl trečiojo uh, geležinkelių paketo ir keleivių teisų, tai komit, komit, <clears throat> koordinatoriai pasiūlė komis, paraginti komisiją parengti dokumentą dėl trečiojo uh, geležinkelio paketo gyvenimo konkrečiai dėl uh, pilie, keleivių teisų, nes atrodo ne visos geležinkelio bendrovės užtikrina šias teisės. Taigi lauksime komisijos dokumento šiuo klausimu. O dėl 2010-2011 metų biudžeto prioriteto, tai atsižvelgianti tai, kad biudžeto komitetas pakeitimų e, keitimui pateikė, nustatė labai trumpus laikotarpius iki vasario 25. Taigi, bandant pabrėžti tvar, transporto svarbą, ponė Reikiai pasiūlė pateikti pakeitimus po e, susitikimo su šešėliniais pranešėjais pateikti pakeitimus biudžeto komitetui. Taigi šešėliniai pranešėjai tai padarys. Na, žinau, kad ši procedūra neįprasta, bet kadangi būtent bet biudžeto komiteto nustatyti laikotarpį pakeitimų keitimų yra labai trumpi ir kadangi įsigalios Lisabonos turčiai pasikeitė procedūras, būtent taip mums tenka elgtis. Toliau bendradarbiavimas su komisaru Kalas. Na, kolego, žinome, teks balsuoti daug darbo, kaip ten bebūtų, koordinatoriai patvirtino mano pasiūlymą surenkti pirmąjį susitikimą su komisaru Kalas Strasbūrė kovo 9 dieną. Na ir koordinatoriai aptars neformalios tarybos Makarūnoje ir Madride rezultatus. Na, sprendėme, kad kad po tarybos įsitikimų būtų neblogai, jeigu komisijos atstovai atvyktų į koordinatorių posėdį ir informuotų apie to susitikimo rezultatus, o po to jau koordinatoriai informuos mūsų komiteto narius apie tai, kas buvo aptarta. Štai tokia informacija apie koordinatorių posėdį, bet galbūt kolegos koordinatoriai galėtų dar mane papildyti, tiesiog koordinatorių posėdžio darbo tvarkė buvo labai pilna. Na, kągi, atrodo, kad e, papildomos informacijos nėra, taigi iš karto perkime prie balsavimo. Ar visi sutinkate? Atrodo, kad taip, dėkoju už jūsų kantrybę. Taigi, balsuojame. Pirmiausia, balsuosime dėl mano paties pranešimo dėl e, pranešimo projekto, dėl sprendimo, dėl bendrijos gairių, dėl Europos transporto tinklo kūrimo. Šeštas pakeitimas, ponas Tikau, kas už? Prieš susilaikė? Atmesta. 19 konstituojimo dalis, pirmasis pakeitimas pranešėjo, kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 19a konstitucijų dalis, pono Kramen Lichtenbergo trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, nepatvirtinta. Antrasis pakeitimas atsimtas, 20 konstitucijų dalis, ketvirtasis pakeitimas Simpson, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas atkrenta, taigi dėl teisėkuros pasiūlymo balsuosime elektroniniu būdu, balsuokime. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Ar teisingai, pone? Taip. 39 balsai už niekas nesusilaikė. Patvirtinta. <laughs> Hang on, I never count my chickens. Now the legislature. Niekad nesuskaičiuoju teisingai. Tai, na va, to, kit, kitas balsavimas. Balsavimas baigtas. Kažkas pajuokavo ir nusprendė pabalsuoti prieš 27 už. Nėra susilaikiusių. Priimta. Ačiū kolegos. Dar niekad nėra matyta tokios vienbalsiškumo mano pranešimui. Leiskit man pasidžiaugti šitą šlovę. Kitas balsavimas, pono Elka Drauji pranešimas dėl pasiūlymo direktyvai, keičiančiai direktyvą 15EC e dėl savarankiškai dirbančių vairuotojų darbo laiko. Pirmas pakeitimas, pirmas straipsnis, šeštas pakeitimas pranešėjo, kas už, kas prieš. Ar galime patikrinti elektroniniu būdu? Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigtas balsavimas. 39 balsavo, 18 už, 20 prieš, vienas susilaikė, e, nepriimta. 30 pakeitimas, Groš Jensen pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patikriname elektroniniu būdu, man atrodo, kad atmesta, bet reikėtų patikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 15 už 22 prieš 2 susilaikė, taip pat atmesta. Toliau pirmo straipsnio, pirmo AA, 31 pakeitimas Groš Jansen. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Septintas atsiimtas, 32 pono Elkadroji, kas už, kas prieš, susilaikė. Vėl patikrinkime, man atrodo, kad atmesta. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 16 už 20 prieš 2 susilaiko. Atmesta. 33 pakeitimas Groš Jansen. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Aštuntas pranešėjo pakeitimas už. Kas prieš? Patikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 19 už 20 prieš. Niekas nesusilaiko. Atmesta. Devintas pakeitimas. Pranešėjo pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Vėl patikrinkime. Devintas pakeitimas pateiktas pranešėjo, pradame balsuoti. Ar visi pabalsavo? Balsavimas baigtas. 18 už 20 prieš atmesta. Dešimtas pakeitimas taip pat pateiktas pranešėjo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Man atrodo, tas pats vėl atmesta, bet patikrinkime, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. 19 už 20 prieš. Tikriausiai suprantate, kad reikia patikrinti, kai taip toks mažas skirtumas. Pirmas straipsnio antra dalis, 11 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinkime, nors manyčiau, kad priimta. Pradedame balsavimą. 11 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 19 už 19 prieš ir vienas susilaikė. Vadinas, nepriimta. Ponios Lichtenberg pakeitimas, 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 35 pano Grošo pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 12 pranešėjo pakeitimas, kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinkime elektroniniu būdu. Dvyliktas pakeitimas pateiktas pranešėjo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 18 už 21 prieš 1 susilaiko atmesta. 36 pono Elkadroji pakeitimas, kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 37. Pono Alkadroji pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinkime ir šį pakeitimą. 37 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Visi pabalsavome. Balsavimas baigtas. Aštuoniolika už dvidešimt du prieš. Labai maži skirtumai visada. Vėl 18-22 atmesta. 38 pakeitimas pono Elka Droikas už. Kas prieš? Patikrinkime vėl. 38 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 20 už 21 prieš. Atmesta. Dabar ponios Wortman Kul, 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Vėl patikrinkime. 39 pakeitimas. Man atrodo, kad atmetėm. Įsitikinkime. Pradame balsuoti. Visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. 20 už 20 prieš atmestą. 14 pranešėjo pakeitimas, kas už. Kas prieš. Kas susilaikė. Atmesta. 40 ponios Lichtenberger pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. Pradedame balsuoti. Visi balsavo, pabalsavome. Balsavimas baigtas. 18 už 23 prieš, niekas nesusilaikė, atmesta. 13, 15, 16, 17, už juos balsuosime kartu. Kas už visus šitos pakeitimus? Kas prieš? Patikrinkime, man atrodo, kad priimta. Nuo 13 iki 17 visi šie pakeitimai, balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. 20 už 21 prieš atmesta. Pirmos straipsnio 12 dalis 18 pakeitimas pranešėjo kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 19 pono Groš ir ponios Jansen pakeitimas buvo Pateiktas žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui, jeigu ne, tada pakeitimą. Pažymėsiu, kad jis pakeistas žodžiu, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. 19 pakeitimas pakeistas žodiniu pakeitimu. Pradedame balsuoti. Visi balsavome. Baigtas balsavimas. 23 už 18 prieš priimta. Pagaliau kažką priimam. 24 konsultuojamoji dalis, 20 pakeitimas Vartman Kul, kas už, kas prieš, susilaiko priimame. 21 ponios tikau pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pirmas pranešėjo pasikeiti, prane, pakeitimas atsiimtas, 22 pakeistas, 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko, ar galime patikrinti? 22 pakeitimas, panašu, kad atmetėm. Pradedame balsuoti. Ar visi spėjote? Balsavimas baigtas. 18 už, 22 prieš, vienas at, susilaikė atmesta, 23 ponios tikau pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 24 pakeitimas. Esi paprašė atskiro balsavimo balsavimo dalimis. Pirmoji dalis balsuojame už pirmąją dalį. Dėl reglamento 561-2006, kas už, kas, kas prieš. Ar galime patikrinti? Balsuojame dėl pirmos 24 pakeitimo dalies. Pradedame balsavimą. Visi spėjote? Balsavimas baigtas. 25 už, 15 prieš, vienas susilaiko priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš. Patikrinkime ir vėl. Man atrodo, kad atmetėm. Antroji dalis. Balsavimas pradedamas. Visi spėjome. Balsavimas baigtas. 16 už 23 prieš, vienas susilaikė, reiškia pakeitimą atmetam. Šitą dalį atmetam. 25 pakeitimas Fortman Call vėl paprašyta, kad balsuotumėme dalimis. Pirmoji dalis dėl socialinių teisės aktų. Kas už, kas prieš, kas pri, susilaiko, priimta. Antroji dalis. Kas už kas prieš. Man atrodo, atmesta, bet patikrinkime dėl antrosios dalies. 25 pakeitimo antrosios dalies balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 19 už 20 prieš du susilaikė iš tikrųjų atmesta. 26 dabar antras e, buvo atsimtas. 26 kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Ar galėtumėm patikrinti? Man atrodo, kad priėmėm. Dėl 26 balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 20 už 21 prieš atmesta. Trečias pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtas atsiimtas, 27 keičia ir ketvirtą pakeitimą, kas už 27, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 28. Pono Alkadrojo pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 29. Pono Alkadrojo pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktas pranešėjo pakeitimas kas už, kas prieš kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Penktas pranešio pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 18 už 21 prieš 1 susilaikė atmesta. Dabar galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto. Prieš tai ponas Alkadroj norėtų tarti žodį. Um, Dėkuoju, ponė pirmininkė iš tiesų buvo įdomu. Balsavimas buvo žymiai įdomesnis, negu aš tikėjausi. Ir mačiau, kad daugelis esminių mano pasiūlymų buvo atmesta. Todėl manau, kad nėra tikslinga šią nuomonę pateikti atsakingam komitetui ir tokiu būdu prisidėti prie diskusijos užimtumo komitete. Todėl aš siūlyčiau balsuoti prieš šį pranešimą, atsižvelgiant į susiklošusias aplinkybės. Uh, Pranešėjas siūlo atmesti jo pranešimą. Äh, aš galiu suprasti savo kolegą, tačiau manau, kad šiuo metu frakcijos balsavo pagal savo nuojautą ir aš manau, kad mes turėtume vis tik perduoti šį pranešimą atsakingam komitetui, o vėliau turėtume ieškoti kompromiso. Galbūt dabar dar buvo per anksti, dar buvo nerastas tas kompromisas, nes mes tur, visi turime skirtingų nuomonių ir tikiuosi, kad po balsavimo socialinių reikalų komitete mes parlamento lygmenių pasieksime gero uh, kompromiso. Jau dabar yra to kompromiso užuomasgos konstatuojamosi dalise. Ačiū, manau, kad tiesiog reikėtų balsuoti ir pažiūrėsime, koks bus rezultatas. Girdėjote pranešėjo rekomendaciją ir, ats, ir atsaką kito kolegos, taigi spręskite patys. Galutinis balsavimas, balsuoti, balsavimas pradedamas. Visi spėjame pabalsuoti. Visi spėjame. Balsavimas baigtas. 20 už 20 prieš vieną susilaikę. Taigi pranešimas atmestas. Kitas darbo verkės klausimas. Labai džiaugiuosi pirmininkaudamas tokiam apsisprendusiam komitetui, tokiam savo nuomonę turinčiam komitetui. Kitas klausimas, kolegos. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas. 2008 metai Europos jūrų transporto saugumo agentūra. Taigi, kalbame apie EMSA šiuo atveju. Pone Ajala Sender pateikė du pakeitimus, kas už pirmą pakeitimą penktosios pastraipos. Dėl EMSOS balsuojame. Pranešė ponė Jensen. Pirmas pakeitimas, ponė Sender, kas už, kas prieš kas susilaiko, priimta. Antras pakeitimas šeštai pastraipai, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Gali būti, kad mano kitaip su, surašyta, galbūt ne ta tvarka, nieko tokio. Mes balsuojame dėl EMSOS. Dabar pas, galutinis balsavimas dėl ponos, ponios Jensen pranešimo dėl EMSOS pradedame balsuoti. Visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. 34 už, 3 prieš, 2 susilaiko priimta, nors ponė Jensen. Šitas pranešimas nėra toksai, nesame taip ryštingai nusiteikę šio pranešimo E, atveju. Dabar balsuosime dėl Europos aviacijos saugumo agentūros. Šio turime penkis pakeitimus. Ar visi radome? Ketvirta pastraipa, pirmas pakeitimas, ponia Jala, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras, penkto pake, e, skyrius pakeitimas, ponia Jensen, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas, ponė Jansen, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penktas, pono Valčyčio pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas paragrafas, penktas pakeitimas pono Balčyčio, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Galutinis balsavimas dėl Europos aviacijos saugumo agentūros. Pradedame balsuoti. Tikriausiai visi spėjote. Balsavimas baigtas. 35 už, 2 prieš, 1 susilaiko. Priimta. Kitas Europos geležinkelio agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimas. Du pakeitimai pateikti pono Rykėjai. Pirmas pakeitimas trečiam skyriui. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Antras pakeitimas šeštam skyriui. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta balsuojame už visą dokumentą. Dėl geležinkelio agentūros pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. 34 už 2 prieš 2 susilaiko priimta. Toliau ponios Jensen pranešimas, biudžeto įvykdymo patvirtimas dėl bendros įmonės Cezar. Turime vieną pakeitimą, ponas Balčytis jį pateikė, bet atsijėmė, todėl balsuoti nereikia. Pradame balsuoti už visą bendrą dokumentą. Visi spėjote pabalsuoti? Balsavimas baigtas. 34 už 2 prieš 1 susilaiko. Priimta. Sveikiname ponę Jansen dėl sėkmingo pranešimo. Taip pat turime dar vieną biudžeto vykdymo patvirtinimą komisijos ir agentūrų. Mepono Kramerio pakeitimą, kas už, kas prieš, kas susilaiko pri, priimta. Devintas skyrius, antras pakeitimas. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis nuo Regrets in the Field of Tourism. Antroji dalis And Welcomes ir taip toliau iki pat pabaigos. Taigi balsuojame už pirmą dalį, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Ar galėtumėm balsuoti elektroniniu būdu už antrąją dalį? Antro pakeitimo antroji dalis pradėme balsuoti. Balsavimas baigtas. 19 už 17 prieš 2 susilaiko priimta. Trečias pono Kramerio pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Balsuojame už visą dokumentą dėl komisijos ir agentūrų tre, trečios skiriaus e, biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsuojame. Baigiame balsavimą. 34 už, 3 prieš, niekas nesusilaiko, priimta, sveikiname ponę Ajalą Sender. Ačiū kolegos. Dabar perėsime. Prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo - gabenamiai slėginiai įrenginiai pranešimo projektas. Pranešimo projekto svarstymas - tai yra mano pranešimas. Duosiu kelias minutės, kad susigaudytume dokumentuose ir popieriuose ant stalo. Okay. Okay. I think in, in... Na, manau, kolegos, ateityje pirmenybę teiksiu balsavimo metu savo kavai, nes dabar mano kava atšalo. I'll take it. Okay, colleagues. Kągi, toliau darbo atvarkėje. Gabenamieji slėginiai renginiai. Tai mano paties pranešimas. E, jūs man mielai pavydėte jį parengti maloningai. Na, pradėsiu nuo to, jog pasakysiu, kad šiame konkrečiame pranešime kalbama apie skirtingus konteinerius, kurie yra naudojami transportuojant dujas. Na ir gabenamųjų slėginių renginių direktyvos tikslas yra užtikrinti šių dujų saugų gabenimą per valstybės narės. Na ir to galima pasiekti, nustatant bendrus konteinerių sandaros, standartus, specifikacijas ir taip toliau. Sakyčiau, dokumentas labai techninio pobūdžio, kaip galite įsivaizduoti. Na ir tiesą sakant, nesiekiama pakeisti direktyvos turinio, tiesiog bandoma supaprastinti ir patikslinti dabar jau egzistuojančius standartus atlikti šią peržiūrą prireikė todėl, kadangi atsirado daug naujų uh, teisės aktų pakeitimų. Be kita ko, dėl uh, tarptautinių susitarimų dėl gaminamųjų slėginių įrenginių. Tai uh, e, apsunkinos teisės aktus, jie tapo grėmėziškais. Būtent todėl reikia atlikti peržiūrą. Ir pakeitimuose uh, Pavyzdžiui, siūloma patikslinti gabenamųjų slėginių renginių apibrištis, taip pat komisija raginama parengti gairias, kurios palengvintų praktinį nuostatą gyvendinimą, o taip pat siūloma patikslinti, kad reikia įvertinti atitikti tais atvejais, jeigu egzistuojanti įranga yra naudojama vien tik tais nacionaliniu lygiu. Taigi bendravau su taryba dėl e, šių pakeitimų. Tarybos atstovai juos vertina teigiamai ir iš esmės tai nekeičia komisijos teksto. Na, ir mano paties pakeitimuose dėl pranešimo atsispindi tarybos nuomonė. O kai dėl komitologijos ar tų deleguotų veiksmų, kaip tai be pavadintume, tai mums dar šiek tiek reikia palūkėti tarp institucinio sustarimo dėl naujų nuostatų. Na ir mano pakeitimais bandome išsaugoti parlamento prerogatyvas, atsižvelgianti parlamento teisinės tarybos rekomendacijas. Taigi, kolegos siūlo palaukti tarp institucinio sustarimo dėl tų deleguotų uh, veiksmų ir tikiuosi, kad po to pavyks sutarti per pirmąjį skaitimą. Bet šiaip e, papildomų pakeitimų neturėsiu, todėl tikrai manau, kad pavyks sutarti per pirmąjį skaitimą. Štai tokia yra situacija dėl šio pranešimo ir tiesiog tarsi iki pakartosiu, jog šių pastangų dėka bandame harmonizuoti visą sistemą Europos Sąjungoje tam, kad būtų atsižvelgta ir į tarptautinius tarimus dėl gabinamų slėginių įrenginių. Na ir dabar atrodo, ponas Kok iš PP norėtų pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums uh, visos frakcijos vardu už tokį išsamų ir puikų darbą ir taip pat norėčiau padėkoti Europos komisijai už iniciatyvą. Kaip Jūs jau minėjote, tai yra labai techninis pranešimas. Aš sveikinu visų pirma tikslus šio pranešimo, nes iš tiesų mes turime užtikrinti kiek įmanoma daugiau saugumo e, transportuojant dujas slėginiuose konteineriuose. E, ir šio pranešimo tikslas yra panaikinti prieštaravimą tarp direktyvos ir tarp nacionalinių teisės aktų. E, kalbant apie direktyvą, kurią mes patvirtinome prieš dviejus metus dėl pavojingų krovinių gabenimo e, sausumos keliais, vandens keliais ir geležinkeliais, e, mes turime kiek įmanoma pasiekti, kiek įmanoma didesnės, didesnio E, e, Europos teisės aktų harmonizavimo. Turiu vieną klausimą. Jisai susijęs su 12 dalies trečiu punktu. Čia yra kalbama apie pap... užpildomų konteinerių dalis. Kodėl čia yra minimas ta žodis užpildomi, nes juk tie konteineriai visi yra užpildomi. Oh, Tokios būtų mano pastabos. Dėkuoju, ponas Toks. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pana Maister yra šešėlinė pranešėja ir jos vardu norėčiau padėkoti už šį tikrai technišką darbą. Mūsų frakcija įnešė indėlį formuluojant šį pasiūlymą, kuris mūsų manim yra labai svarbus. Tikrai Svarbu Europoje suformuluoti naujas taisyklės ir tvarką, kuri dėrėtų su tarptautiniais reikalavimais. Sauga šios rytyje yra labai svarbi. Prisiminkime tai, kas įvyko praeitais metais. E, įvyko nelaimingas susitikimas, jo metu atsidarė šie konteineriai ir to pasakoja daug žmonių buvo, žuvo ir buvo sužeista. Netgi buvo surinktas šiam nelaimingam įvykiui skirtas renginys. Taigi, kaip ten bebūtų, ponė pirmininkė, mes palaikysime jūsų pasiūlymą. Dėkoju, sako pirmininkas. Ar kas nors norėtų pasisakyti, gal išklausykime komisijos. Pone Paskarelį, prašau. Dėkui. Pone Perskarelė, galbūt galėtumėte sureaguoti pono Koks problemą, nes gal aš pernelik ir neįsigilinau šį klausimą. Na, norėčiau atsakyti pono Koksui ir patikinti jį, kad mm, ta, iš naujo neužpildami slėginiai įrenginiai yra įtraukti šią direktyvą, jį juos reglamentuoja bet kadangi jų negalima užpildyti dar sėki, tai nėra taip jau svarbu. Kaip čia pasakyti angliškai? Ar juos e, ar juose yra išmontuojama dalių ar ne, kadangi jie yra neužpildomi dar sėkiai, yra vienkartinio naudojimo. Taigi, sakyčiau, bus atsižvelgta jūsų susirūpinimą, bet kadangi nėra uh, E, tų išmontuojamų dalių, tai e, nėra problemų ir dėl tų vienkartinių konteinerių, nes jie nebus naudojami dar sėki, nebus užpildomi dar sėki. Todėl ir nekyla problemų dėl tų išmontuojamų dalių. Na, tiesą sakant, neturiu daug ką priturti prie to, ką jau pasakė ponas pranešėjas, kurio darbą labai vertinu, lygiai taip pat kaip ir kiti pasisakysi nariai, nes jis labai tiksliai nušvietė situaciją Tiesiog dar norėčiau pridurti, kad kad tikimasi iš pramonės pusės, kad teisės aktų, kuris patvirtins šį teisės aktą, nes tokiu būdu bus suderintas teisinis pagrindas bei reikalavimai. Ir komisija, komi, tai yra mūsų komitetas pritars visiems pranešėjo pakeitimams su sąlyga, aišku, kad mes kol kas dar palūkėsime to tarp, tarp institucinio susitarimo ir tuomet jau galėtume imti sudeleguoti tų veiksmų. Tiesiog valstybės narės yra prisėmusi tarptautinių įsipareigojimų E, platesnėme e, pavojingų prekių pervežimo kontekste. Ir e, šie susitarimai galios nuo 2011 metų ir valstybėms narėms prireikės, prireiks šiek tiek daugiau laiko šią direktyvai perkelti į nacionalinius teisės aktus. Štai tiek iš mano pusės. Ačiū. Na, pakeitimus galima teikti iki kovo 25 dienos. Atsiprašau, sako pirmininkas, iki vasario 25 dienos. O po to jie bus aptarti. E, diskusijos vyks kovo 26 dieną, o balsavimas sekančią dieną. Taigi, kaip ten bebūtų, Aš informuosiu jūs dar, dar sėki apie laikotarpius, per kurias galimas bus teikti pakeitimus ir po to, kada vyks balsavimai ir diskusijos. Na, pereikime prie kito pranešimo uh, projekto darnusis ateities transportas. Šiandien yra pirmoji diskusija dėl šios savos iniciatyvos pranešimo ir aš norėčiau iš karto padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms, kurie pateikė tikrai daug svarbių idėjų ir mes pabandėme jas visas atspindėti šiame dokumente. Kitas dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra tai, kad šis dokumentas kol kas yra dar darbinis dokumentas ir uh, mes tiesiog jį turėtume žiūrėti kaip į tam tikrą pasirengamąjį dokumentą baltajai knygai, tai yra neperpildyti jo įvairiomis detalėmis, tačiau apsiriboti tokiais esminiais pasisakymais. Struktūros, e, dokumento struktūra reikalauja to, kad šis dokumentas, į šį dokumentą būtų žvelgiama kaip į visumą. Ir taip pat yra labai svarbus tokie šio dokumento punktai. Aišku, mūsų komitetas yra suinteresuotas uh, užtikrinti, kad transportas būtų esminis regi Europos regionų ir valstybių vystimosi elementas. Todėl mes turime pabrėžti transporto vaidmenį. Prie šio dalyko aš mm, grįšiu nes transportas prisėda aišku prie valstybių narių ir jų regionų konkurencingumo. Toliau transportas svar, vaidina labai svarbu ekonominį vaidmenį ir taip pat svarbu vaidmenį užimtumo politikoje. E, aišku, taip pat e, transportas daro didžiulę įtaką žmonių gyvenimo kokybei ir sveikatai. Ir šiuos aspektus mes jau palėtėme įvairiose praeities dokumentuose. Klimato kaitos paketas mums e, išlieka svarbiu ateities tikslu, tai yra aš turiu omenyje tą tikslą 2020 ir manau, kad e, transporto komitetas turėtų būtų, būti atsakingas už šią temą. Mes žinome, kad dažnai politiškai svarbės temas, už politiškai svarbės temas nori būti atsakingi kiti komitetai, tačiau mes turime daryti viską, kad mūsų atsakomybė išliktų. Trans į transportą nereiktų žiūrėti kaip į kažkokią atskirą sritį. Transportas turi didelę įtaką ne tik aplinkai, bet ir visai ekonomikos ir užimtumo bei socialiniai politikai įvairiose valstybėse. Todėl mes čia turime kalbėti apie atitinkamą kompetencijų pasiskirstimą ir apie tai, kad komisija turėtų užtikrinti e, atitinkamas lėšas šiai sričiai ir mes turime pabrėžti, kad ir toliau reikalingas tinkamas šios ryties finansavimas, jeigu mes norime pasiekti atitinkamų tikslų. E, jeigu mes kalbame apie tikslus, tai galiu pasakyti, kad ateities ekonomika turi pasirenkti artimiausiams 10 ar 20 metų ir todėl mes turime su, suformuluoti konkrečius tikslus. Ta ir bandoma padaryti šiame dokumente, tai yra pateikti atitinkamus pasiūlymus. Dėl pasiūlymų galiu pasakyti, kad mes svarbu vaidmenį turime skirti miestų mobilumui, nes 80 procentų e, gyventojų, žmonių gyvena miestuose, Todėl yra labai svarbu užtikrinti multimodalius transporto tinklus miestuose, taip pat stiprinti viešojo transporto svarbą, nes tai turėtų būti tvarus ateities projektas, kalbant apie miestus, todėl čia turime galbūt minėti konkrečius skaičius transporto paklausa vis auga ir kalbant apie įvairių transporto rušių konkurenciją, reikia vis tik tai galbūt kalbėti apie, ne, ne apie jų konkurenciją, bet apie jų sąveiką. Nes tik tai tokiu būdu mes galėtume užtikrinti tvarų ir veiksmingą transportą. Taigi mes turime pabrėžti transporto rušių sąveiką, nes tai susiję taip pat ir su transporto veiksmingumu, ir ekonominiu veiksmingumu, ir socialiniu veiksm, veiksm, veiksmingumu. Veiksm, CO2 iš metalų mažinimas, dekarbonizacija būtų toks naujas žodis. Tai man yra labai svarbus tikslas ir mes jo turime siekti tiek kalbėdami apie energijos mišinį, tiek apie e, transportą. Ir mes turime e, šiame kontekste kalbėti apie išorinių e, kaštų panaudojimą. E, Tai yra, mes turime kalbėti apie finansinės paskatas ir manau, kad finansinės paskatos yra geresnis dalykas negu sankcijos, nes e, sankcijos dažnai nepasiekia savo tikslo, tai yra jos neužkerta kelio tom blogybėm, kuriom nori užkirsti kelią. Kalbant apie tvarumą, reikia sakyti, kad reikia kalbėti apie transporto efektyvumą, kad jis būtų veiksmingas įvairiose sritise. Aš apie tai taip pat užsimenu, taip pat mes turime nepamiršti vidaus rinkos užbaigimo ir vidaus rinkos kūrimo užbaigimo. E, užbaigimas yra susijęs su įvairiais aspektais ir manau, kad mes ateityje turime kreipti didelį dėmesį e, kaip mū, tie teisės aktai, kuriuos mes patvirtiname, kaip jie veikia, tikrinti juos ir žiūrėti, kaip jie yra įgyvendinami, ar vėluojama juos įgyvendinti ir ar tas vėlavimas e, prisideda prie tam tikrų rinkos, pavyzdžiui, iškraipimų, e, pavyzdžiui, geležinkelio srityje arba kitose srityse. E, žinome, kad yra tam tikrų sričių, kur rinkos liberalizavimas dar nėra baigtas taip pat svarbus aspektas mokymai, kurie prisideda prie e, naujos kartos e, profesijos atstovų ruošimo ir taip pat prisideda, aišku, prie transporto mobilumo. Todėl aš manau, kad mums reikia kurti atitinkamus kompetencijos centrus ir mes turime siekti, kad nebūtų taip, kad mes e, tvirtintumėme direktyvas, kurios skatina švietimo, lavinimo, rengimo priemonės, tačiau e, kita vertus nedarome nieko, kad valstybės narės užtikrintų švietimo, e, lavinimo e, kokybės. Mes jau kalbėjome apie tai, kad Pavyzdžiui, daugelie valstybių narių per tris ar keturias savaitės galima gauti e, vairuotojo pažymėjimą. Manau, kad švietimas e, ar vairuotojų rengimas yra labai svarbus dalykas. Toliau moksliniai tyrimai, tos programos, kurios e, šiuo metu vyksta, e, jos yra tinkamos, mes matome, kok, su kokiais iššūkiais mes susidurėme, pavyzdžiui, kalbant apie, apie atviro dangaus programą ir panašias programas. Mes turime siekti įvairių transporto rušių saveikumo, ypač kelių transporto. Aš apie tai dar kalbėsiu, kalbėdamas apie tikslus. Toliau agentūros. Mes jau diskutavome dėl agentūrų. Manau, kad mums reikia agentūrų, kurios veiktų veiksmingai, kurios nebūtų tik tai diskusiją skatinančios agentūros. E, tai turėtų būti agentūros, kurios prisidėtų prie tvarios ateities kūrimo ir e, taptų tam tikrų europinio ligmens reguliatorium. Tik tai tokiu būdu e, mes galėtume kalbėti apie veiksmingai veikiančias agentūras. Man e, kyla klausimas, kodėl kelių transportas, už, nėra jokios agentūros, kurie atsakinga už kelių transportą, nes kelių transportas sudaro 75 procentus viso transporto. Taip pat mes turime kalbėti apie saugumą keliuose, tai turėtų daryti ta agentūra ir taip pat mes turėtume užtikrinti, kad ta agentūra vaidintų reguliuojamąjį vaidmenį, kalbant apie direktyvų ir įvairių teisės aktų įgyvendinimą. Tai yra, mes turime kurti veiksmingai veikiančią agentūrą. Toliau moksliniai tyrimai ir technologijos, apie tai aš jau šiek tiek užsiminiau, tai yra labai svarbus transporto srities aspektas, nes e, moksliniai tyrimais gali prisidėti tiek prie e, ekologiškumo, tiek, apie, tiek prie transporto veiksmingumo, e, jie gali prisidėti prie piliečių saugumo. Taigi technologijos yra labai svarbus klausimas ir mes e, jį visuomet pabrėžiame. Toliau kitas labai svarbus aspektas yra transporto forumai. Manau, kad atsiprašau, transporto fondai. Aš manau, kad tie transporto fondai reikalingi tam, kad mes ateityje kad į mūsų ateityje rimtai žiūrėtų, nes negalima toleruoti tokios situacijos, kai mes vystome vis naujas teorijas, bet neturime lėšų joms įgyvendinti. Ir, ir e, keičiasi komisarai, o prioritetai nesikeičia, nes niekas nesikeitė. Taigi transporto srityje vyksta per mažai, todėl transporto fondas turėtų operuoti tomis lėšomis, kurios yra skiriamos transporto sričiai ir taip pat tomis lėšomis, kurios yra skir skiriamos regionų vystimuisi. Manau, kad dabar kaip tik prasidė, prasidėjus diskusijai dėl naujo biudžeto, tai būtų tikrai įdomus klausimas. Toliau kitas transporto fondo aspektas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tiesiogiai susijęs su mūsų diskusijomis dėl euro vinjetės. Iš tiesų bus sunku uh, pareikalauti iš valstybių narių, kad jos tas lėšas, kurios gauna iš transporto, skirtų šiems tikslams. Tačiau jeigu mes turėsime veiksmingą transporto fondą ir jeigu valstybės narės parodys e, norą e, savo transportui skirtas lėšas investuoti į mobilumą, tai manau mes e, išspręsime atitinkamas problemas ir sukursime atitinkamas finansinės paskatas. Todėl man atrodo, kad transporto fondas turėtų rūpintis visomis transporto rušimis, tačiau ypatinga dėmesį skirti uostams, e, vidaus laivybai ir jūrų transportui, nes tai galėtų būti svarbi priemonė, kuri užtikrintų e, taip pat ir transeuropinių tinklų veiksmingumą ir taip pat galėtų būti naudojama ten, kur e, reikia ypatingo valstybių narių bendradarbiavimo. Taigi, man atrodo, kad tai būtų tikrai puikia priemonė. Na, o baigdamas dokumentą aš išdrisau suformuluoti tam tikrus tikslus. Manau, kad kalbant apie saugumą keliuose, tai buvo vienintelė sritis, kurioje mes turėjome tikslus, kur, kur, kur galėjome patikrinti, ar tie tikslai veiksmingai įgyvendinami. Jeigu mes norime suformuluoti tikslus artimiausiams dešimčiai metų, tai manau, kad e, tie tikslai padarytų ES politiką aiškesnę ES piliečiams ir kita vertus mes galėtume išmatuoti tų tikslų rezultatus, tai yra pažiūrėti, ko mums pavyko pasiekti. Taigi tikslai, kuriuos aš formuluoju, yra susiję su saugumu keliuose ir tie skaičiai, kuriuos aš čia pateikiu, yra e, susiję su e, ta raida, kuri mums jau yra žinoma. Toliau Kiti tikslai yra susiję su miestų judumu ir miesto transportu, nes čia taip pat reikia aiškesnių tikslų. Toliau kiti tikslai dar yra susiję su aplinkosauga, e, su energetikos rytimis, su įvairiomis transporto rušimis. Jūs matote matote visą tikslų sąrašą, aišku, jį galima dar taisyti, tai yra išbraukti tam tikrus tikslus arba papildyti. E, tačiau manau, kad mes turime laikytis aiškių tikslų formulavimo principo, nes tokiu būdu mūsų darbas taps žymiai konkretesnis. Dėkoju Jums uždėmesi ir tikiuosi, kad artimiausių metų mes, turi, mes dalyvausime įdomioje diskusijoje su skirtingų frakcijų atstovais dėl šio dokumento. Ačiū. You, Ačiū, ponė Rošai, už tokį išsamų pranešimą. Ponas Elkadroji nuo. Voorzitter, uh, onze collega Magdalena, die schaduwrapporteur is, zal. Eh, uh... Socialistų uh, eh, frakcijos. E, Pone Magdalena yra šešėlinė pranešėja ir jinai toj pat tikriausiai irgi paprašy žodžio, bet aš iš pat pradžių norėčiau irgi kai ką pasakyti. Tai yra labai svarbus pranešimas. Tai bus pagrindas mūsų ateinančių metų darbų, tai pasirašymas Baltajai knygai. Dėkoju pranešėjų šitą darbą. Tai iš tikrųjų puikus atspirties taškas ateinančiam darbui. Aš labai smulkiai neminėsiu viso to, su kuo aš sutinku. Galbūt tik tai tai, dėl ko, manyčiau, dar reikėtų padirbėti ir truputėlį geriau uh, suformuluoti. E, transporto sektoriaus kaštai, jūs čia siūlote įvairių priemonių, ypač pabrėžite komodalumą, sąveiką. Aš pritariu, bet jūs sakote, kad tas komodalumas yra e, papildymas pereimui prie alternatyvių transporto priemonių. Manau, kad tai turėtų būti suderinama, o ne arba arba. E, Jūs taip pat kalbate apie paskatas, finansinės paskatas, o ne sankcijas. Ne visai esu tikras ar suprantu, ką jūs turite galvoje, kai kalbate apie išorinių m, mm, kaštų e, pakeitimą vidiniais kaštais. Galbūt tada tie, kurie ir taip daug moka, mokės dar daugiau. Tiesiog norėčiau pradėti diskusiją dėl tų galimų sankcijų ar finansavimo. Norėčiau, kad komisija sugalvotų tikrą modelį tų kaštų pakeitimui, nes čia yra iš tikrųjų sudėtinga užduotis, bet ją reikia pradėti vykdyti, reikia konkrečiau kalbėti apie šitą klausimą. E, toliau kalbate apie e, vieną rinką, apie vienos rinkos atvėrimą, apie viešasias paslaugas. Viešasios paslaugos turėtų būti labiau įtrauktos į šitą e, tekstą. Tai galėtų būti ir priemonė, ir tikslas. Taip pat manau, kad reikėtų kalbėti ir apie Europos socialinį dialogą, jo stiprinimą ir komisijos vaidmenį stiprinant socialinį dialogą. Tai manau, kad šitų klausimų dar šiek tiek reikėtų juos, juos labiau giliau išanagrinėti. Kalbant apie Europos agentūras, galbūt galėtume būti reiklesni, kalbėdami apie techninę sąveiką ir prašyti, kad būtų stiprinama Europos e, geležinkelio agentūra, ypač turint galvoje neseniai vykusią avariją. Geležinkelių avarija turi įvairių problemų, ją reikia praplėsti, ją reikia stiprinti. Dėl, ką kalbate apie uh, aviacijos agentūrą, čia yra puikiai mintis. Dėl kelių agentūros irgi puikiai mintis, kai dar reikėtų pažiūrėti, kas toliau dės šitame sektoriuje per ateinančius metus. ITS puikiai mintis, galbūt galėtumėm kartu padiskutuoti, kaip čia galėtumėm šiek tiek paspausti kad būtų pasiekta didesnė e, pažanga. Ir paskutinė mintis dėl tų tikslų, įvertinamų tikslų. Taip mes turime nustatyti savo tikslus ir limitus ir, ir, ir, ir statistiką, kurios tikimės. Mm, kartu reikėtų galbūt paieškoti galimybių ir pavyzdžių, bet manau, kad iš principo šitas požiūris yra teisingas. Ačiū. Eh, dank u wel, voorzitter. Ik spreek nu in naam van onze schaduwrapporteur, dat is mevrouw Griesbeck. Die... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu ponos Grisbek vardu. Ji yra mūsų šešėlinė pranešėja, ji šiandien negali dalyvauti šitame posėdėje, tikriausiai suprantate. Kartais prioritetai mm, atsiduria mm, kažkur kitur, tiesiog taip susiklosto, kad dubliuojasi e, posėdžiai. Dėkoju pranešėjui. Jie man sakė, kad Jūs bendradarbiavote su šešėliniais pranešiais, ruoždama šį pranešimą ir prašė padėkoti. Bus labai svarbu gauti daugumą parlamente kad galėtumėm dėrėtis dėl to, ko mes e, norime e, dėrybose su taryba ir komisija. Taip pat manau, kad reikėtų kalbėti konkrečiau. Čia, kur kalbate apie įvertinamus tikslus, manau, šitas skyrius yra puikiai e, suformuluotas. Galima diskutuoti, ar sutinkame su tais skaičiais, kurie yra ten nurodyti, juos dar galima patikslinti, bet, tiks, bet pati formuluotė yra puikiai palanki, e, galbūt dar reikės padiskutuoti dėl aukų keliuose ir kitų konkrečių punktų, bet svarbiausia, kad parlamentas išsakytų, kad mūsų šitokia yra politika, mes dirbame šią kryptimį. Jūs puikiai pakalbėjote apie tą komodalumą, sąveiką. Pritariu, kad tai yra labai svarbu. E, galimos kombinacijos ir sąveika skirtingų sektorių, skirtingų dalių. Galbūt čia yra tik tai dalis judumo problemų sprendimų. Jeigu sujungsime visą tai, ką turime geriausio kiekvienoje srityje, pasieksime gerų rezultatų. Kalbate apie finansavimą, šitas skyrius irgi labai svarbus. Manau, dabar pasiekime tokią stadiją, kur galime šiek tiek daugiau paspausti, kad ES imtųsi didesnės atsakomybės. Nežinau, ar valstybės narės visada entuziastingai pas. Entuziastingai nori, kad ES finansuotų tam tikros sritis, bet kai pradama kalbėti jeigu, konkrečiai apie biudžeto paskirstimą, čia visai kita istorija. Taigi čia reikia tokio tam tikro, tokios tam tikros pusiausviros agentūros. Šitas, šitas skyrius irgi labai svarbus jūsų pranešime. Labai džiaugiuosi, kad kalbate apie kelių transporto agentūrą. Man labai keista, kad yra agentūrų kitose sektoriuose, o šitame sektoriuje nėra, taigi aš tikrai pritariu jūsų požiūriui. E, įvertinami tikslai CO2. Jūs kalbate apie 2010 metus, apie klima, klimato paketą. E, pagal klimato paketą tie pagrindiniai atspirtiniai metai yra 2005. -tieji. Tai galbūt ga, e, reikėtų pateikti skaičius būtent iš tų metų, kalbant apie klimato paketą. Alternatyvus kūras kelių transportui ir elektra varomos mašinos. Tai yra, norėtum šitus du e, klausimus matyti prie inovacijų skyriaus. Manau, kad ES turėtų daugiau nuveikti skatindama uh, ir vieną ir kitą alternatyvą. Aš savo vardu norėčiau padėkoti, kad jūs pabrėžėte bendros rinkos svarbą. Kaip kitas kolega ką tik kalbėjo apie uh, viešųjų, kaip Saidas kalbėjo apie viešųjų paslaugų sektorių ir bendrąją rinką, aš iš tikrųjų pritariu, bet valstybės narės labai dažnai nenoriai atsisako savo kompetencijos ir ją perduoda Europos Sąjungai, būtent transporto srityje. Aš irgi ruošiu pranešimą apie jūrų transportą. Jeigu mes ten sukursime bendrą rinką, tai ne tik tai sumažinsime biurokratinę naštą, bet ir pateiksime daug daugiau, daugiau mm, pažangių sprendimų. Mm, Taigi mes turime tobulinti vidinės rinkos veiklą ne tik tai per reglamentavimą ir taisyklės, bet taip pat ir finansuodami ir praktiškai pritaikydami. E, tai apie ką kalbame? Taigi Gerimas pranešėjau, iš tikrųjų čia yra labai įdomių minčių ir mes diskutuosime, pradėsime debatus. Žinoma, čia yra tokių smulkių detalių, dėl kurių dar reikia galbūt pas, pasitarti, dėl procentų, dėl, dėl kitų, galbūt dar reikia labiau sukonkretinti, bet iš principo dokumentas eina puikia kryptimi. Ja, herzlichen Dank äh, für den Bericht, der ist sehr, sehr. Dėkuoju šį pranešimą, jis labai išsamus Ir labai džiugu, kad pranešime atsispindi daug dalykų, kurie, mano manimu, bus labai svarbus ir ateities diskusijose. Na, taip pat teigiamai vertinčiau e, konkrečiai čia įvardintus sektorinius tikslus. Ir manau, kad tokiu būdu elgiamas realistiškai. Tačiau vis dėlto norėtųsi daugiau aiškumo. ypač kai kalba eina apie miestų transportą. Na, judumas yra vertybė kaip po tokia ir čia reikėtų daryti skirtumą tarp judumo ir transporto, nes judumas apima keletą sektorių, o transportą pilietis paprastai supranta kaip kelių transportą. Todėl manau, kad pasirinkant formuluotės reikia atskirti šias savokas. Dar vienas dalykas, ypač kai galvojame apie ateitį, tai nereikėtų vengti žodžio modulių atskirimas. Na, galbūt reikėtų paminėti komodalumą, saveikumą, tačiau reikėtų taip pat patikslinti, kad labai svarbus yra um, transporto srautų perkelimas nuo gatvių transporto į geležinkelių transportą, bet tokio perkelimo, pereimo nuo kelių transporto iki geležinkelių transporto e, piliečių pervežim, keliaivių pervežimo ir prekių pervežimo žisrityje nepasieksime ateities tikslų. Taigi, uh, galvojant apie ateities perspektyvą, labai svarbus toks pereimas, nes kitaip nepasieksime transporto tikslų. Tai labai svarbu galvojant apie transporto perspektyvą. Ir čia, pavyzdžiui, e, reikėtų nepamesti iš akių e, miestų planavimo aspekto, taip pat ir to, kad vis didėja atotrukis tarp šeimos, asmenio gyvenimo ir darbo vietos. Ir be atitinkamo perėjimo planavimo bus sudėtinga. Ir ypač ketvirtasis punktas beveik jau prieštarauja tam, kas buvo pažymėta kaip teigiami dalykai. Taigi reikėtų labai aiškiai įvardyti, jog transporto srityje reikia pakeisti orientaciją, būtina tai padaryti, ypač beje galvojant ir apie klimato tikslus. Ir labai malonu, kad šie tikslai pasiekti, taigi pokyčiai bus būtini. Toliau. Tas punktas, kur kalbama apie teigiamą transporto poveikį ekonomikai. Tai reikėtų nepamiršti paminėti, kad kelių transportas, bet be kita ko ir geležinkelių transportas, o ypač keliamas triukšmas, turi labai neigiamo ekonominio poveikio. Nes, pavyzdžiui, dėl triukšmo prastė gyvenimo kokybė, e, triukšmas sukelia susirgymus. Todėl, o taip pat dėl didžiųjų transporto um, magistralių mažė gyventojų regionuose. Taigi aš manau, kad e, į šiuos klausimus taip pat reikėtų gilintis, jeigu norime būti toleregiški. O dabar norėčiau sugrįžti prie model splits, modulio atskirimo klausimo. Ir jeigu tikrai norime elgtis toleregiškai, tai reikėtų minėti nesažiningą konkurenciją tarp skirtingų transporto rušių, taip pat aviacinio benzino apmokestinimo klausimą. Aš manau, kad visus šios dalykus reikėtų minėti. Ir mano manimo, tai reikėtų suformuluoti kaip aiškius reikalavimus ir ketiname pateikti atitinkamų pakeitimų dėl šių dalykų. Ačiū. Dėkoju, ponė Lichtenberg, ponas Vandalin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone uh, Grošė, norėčiau pasveikinti Jūs kaip pranešėją. Jūsų pranešime atsižvelgiama į pagrindinius aspektus ir daugelį dalykų tikrai pritarsime. Kolegė Steps minėjo, kad vidaus rinkos aspektai mums ypač svarbus. O lygiai tas pats pasakytina ir apie pamatuojamus tikslus. Tikrai gerai, kad visą tai paminėjote. Bet kita vertus galbūt neverta pernelik išsiplėsti, o daugiau dėmesio reikėtų sversti, skirti pamatuojamiems tikslams. Ir jeigu bandome kiek įmanoma plačiau atsisakyti iškastinio kūro naudojimo, tai reikėtų uh, nusibriežti pamatuojamus tikslus įvairiose transporto srityse. Yra aspektų, kurie man nelabai patinka, tai minėjo ir pane Lichtenberg. Transporto priemonių našumas. Na tai reiškia, kad e, per pastaruosius 20-25 metus daugiausia dėmesio buvo skiriama kelių transportui. Kalbama nuolat vien tik apie našų kelių transportą. Aš tai vertinčiau kritiškai. Juk yra ir kitų transporto ryšių, rūšių, pavyzdžiui, e, vidaus vandenų laivyba. Ir tas transporto rašių saveikumas iš esmės yra geras dalykas, tačiau esu gan skeptiškai nusteikęs. Nepritariu minčiai su kurti naują transporto agentūrą Europos Sąjungoje, tarsi vis pasiduodama pagundai vis didinti biurokratiją ir tų agentūrų per pastaruosius 20 metų pridygo kaip e, grybų iš, kaip grybų po lietaus. Na, mes parlament, kaip parlamentas nedarome pakankamai spaudimų, taigi tikrai nepritariu naujos agentūros minčiai. Galbūt kaip tik priešingai reikėtų galvoti apie agentūrų apjungimą. Tokiu būdu galėtume sumažinti jų skaičių ir tai tikriausiai patiktų ir piliečiams, ir valstybių bėms narėms. Visose vyriausybėse yra didelis biudžeto deficitas, todėl našumas, veiksmingumas yra aktuolus dalykas, o mes čia tarsi elgiamės priešingai. Tikrai ponė pirmininkė, nepritariam naujos agentūros minčiai. Lygiai tas pats pasakytina ir apie transporto fondą. Jau daugybę metų parlamentas siekia formuluoti regioninę ar vietos lygio transporto politiką. Tai būtų geras dalykas nes tikrai savivaldybės, rajonai, provincijos puikiai sugebėtų nuspręsti, kam skirti lėšas. Ir čia turėtume galvoti apie subsidaridumą. O jeigu būtų sukurtas naujas fondas, tai čia parlamentas tarsi pasiglemštų dar daugiau valdžios. Manau, kad parlamentas turėtų kritiškiau žvelgti savo vaidmenį Europoje. Reikėtų pasižiūrėti, kaip užduotis yra paskirstytos tarp Europos ligmens ir valstybių narių. Tikrai nepritarėm nei naujos agentūros, nei fondo steigimui. Mes esame veikiau už tai, kad užduotis tarp europinio vietos ir regionio ligmens būtų geriau paskis, paskirstyti, pane Alvarės. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad tikriausiai dirbsime pagal tą paprastą procedūrą, bet neturėjome daug laiko ir um, net neturime išversto dokumento. Šitas dokumentas yra be galo svarbus Europos transporto ateičiai, todėl mano komentarai galbūt nebus iki galo tokie išsamūs. Štai atsiprašau pranešėjo dėl, dėl to. Pirmiausia, supratau, kad šitas pranešimas pakeis dokumentą, kurį pateikė, pasiūlė komisija. Supratau, kad kai kurie klausimai nėra uh, apsvarsti, įtraukti į šitą dokumentą, galbūt todėl, kad komisija tos klausimus įtraukė į savo uh, dokumentą. Manau, kad kalbant apie Europos transporto ateitį, būtina šiame parlamente uh, e, išanagrinėti. Iš kritiškai išnagrinėti mūsų buvusią politiką ir priemonės, kad žinotume, kokią kryptimį reikia eiti toliau. Taigi, manau, kad arba ar komisija, ar pranešėjas turėtų remtis tuo, kas jau yra nuveikta per pastaruosius metus, tam, kad aiškiai nusibrieštumėm bendruosius tikslus ir tų tikslų prioritetus. Kodėl taip kalbu? E, manau, kad pranešime siūloma e, e, nustatyti tuos pamatuojamus tikslus, tai yra tos kiekybinius tikslus ir tai yra puikia naujovė. Manau, kad reikėtų išnagrinėti šitą pasiūlymą, turint galvoje iš anksto nustatytus tikslus. Taip pat norėčiau pabrėžti, turėtama galvoje finansavimą, norėčiau pabrėžti trigubą transporto vaidmenį. Visi e, apie tai užsiminėme, visi, kuri kalbėjome, bet reikia ypatingai pabrėžti transporto socialinį, teritorinį ir ekonominį vaidmenį. Ir tai susijęti su tuo, kas, e, kas yra pasakyta apie ekonominę krizę ir apie transporto vaidmenį ekonominės krizės, krizės metu. Uh, Manau, kad saugumas turėtų būti e, įtrauktas šitą dokumentą atskiro, kaip atskira dalis, kaip atskira šito teksto dalis, nes tai yra labai svarbus klausimas. Jau turėdami galvoje paskutinės nelaimės, tikriausiai pritarsite, kad saugumas yra svarbus klausimas ir turėtų būti atskira dalis. Taip pat, manau, labai svarbu atskirti security nuo safety, nes safety tai yra transportas transporto e, srities, transporto sektoriaus atsakomybė, o kita dalis yra mūsų atsakomybė. Tai yra politinė e, atsakomybė, būtent transporto politikos e, atsakomybė mūsų, kurie kūrėme e, teisės aktus, mes bendradarbiaujame, e, kad saugumas būtų užtikrintas. Kalbant apie sanglaudą ir bendrąją rinką, manau, kad yra labai svarbu, kad kartu su saugumu būtų iškeltas ir teritorinės integracijos tikslas ir prioritetas. Čia ponas Guroš išskyrė atskirą, atskirą skyrių dėl bendrosios rinkos ir visiškai pritariu, kad transportas yra labai svarbus bendrai rinkai, bendrajam ūkiui, bendrai ekonomikai. Ir taip pat prie to pridėčiau dar ir piliečius, ir teritoriją, regionalumą, tam, kad nebūtų, nebūtų sienų, kad priartintumėm rinkas, atvertumėm rinkas ir nueitumėm dar toliau apsaugoti kurdami e, bendrąją rinką, kalbėčiau taip pat apie regionus, apie piliečius. Taigi ta teritorinė sanglauda kaip e, kertinis asm, e, akmuo ir kaip prioritetas, manau, yra labai reikalinga. Taip pat tas komodalumas yra labai svarbus, pritariu, pritariu taip pat ir Saidui kad saveikumas tarp skirtingų transporto priemonių irgi yra labai svarbus. Ponas Groš kalba apie saveikumą ir reikia tos ryšio tarp skirtingų transporto priemonių ir tai reikėtų e, paminėti, aiškiai paminėti šiame dokumente. E, E, geležinkelis ir jūrų transportas turėtų būti vieni ir svarbiausių šiame dokumente, nes jie labai daug prisideda prie, jie yra labai svarbus transporto sektoriuje. E, taip pat reikia kalbėti ir apie didesnę rinkų, e, rinkų ir piliečių integraciją. Taigi būtent tai, kas susiję su jūrų ir geležinkelio transportu, pabrėžčiau šiame dokumente. Ir baigs, baigdama sakyčiau, kad manau, kad jūs, ponia Grošai, labai drąsiai kalbate apie finansavimo poreikį, apie poreikį finansuoti naująją transporto politiką. Ir čia drįščiau pridurti dar vieną naują temą, galbūt nuokia naujovišką, susijusią su finansavimu transporto sektoriaus. Tai būtent stabilumo, biudžeto stabilumo pakto e, rėmos, finansavimo šito pakto rėmose, ta auksinė taisyklė vadinama. Ir tikiuosi, kad šitam dokumentui, linkiu šitam dokumentui daug sėkmės ir tikiuosi, kad e, ir dėkoju ponui Groš už tokį, tokią formuluotę, už to klausimo iškelimą, už tą pranešimą ir tikiuosi, kad e, visi prisidėsime savo nuomonėmis, kad šitas dokumentas būtų sėkmingas. Ja, e... Ponas Kramer, dėkoju pranešėjui. kai aš Berlyne dalyvavau diskusijose dėl ateities transporto, tai tikrai patyriau daug įdomių įspūdžių. Visi pritarė tam, kas buvo pasakyta, tačiau aš pasaky, tuomet pasakiau, kad e, lengva pritarti dokumentui, kuriame nieko nepasakyta. Dabar šio dokumento pabaigoje yra suformuluoti tikslai, kuriuos būtų įmanoma įvertinti ir tai yra tikrai e, puiku. Tačiau jeigu mes kalbame apie ateities transportą, mes turime labai aiškiai išnagrinėti to transporto dabartį nes tik išanalizavę mes galėsime pasakyti, kad viskas yra tvarkoj ir tada mes ateityje dar galėsime gerinti situaciją. Tačiau man atrodo, kad dabartinė situacija vis tik tai nėra teigiama dėl to, kad teisinės sąlygos yra netinkamos. Mes susidurėme su nesažininga konkurencija transporto srityje. Pateiksiu vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, e, pavyzdžiui aviacija kuri yra labai pavojinga kaip teršėjas. E, būtent aviacija turi penkias e, privilegijas. Jie, yra, e, jie nemoka PVM nuo bilietų, jie taip pat nemoka avi, aviacinio kūro mokesčio, e, jiems yra dovanojama tam tikra dalis sertifikatų dalis, kai tuo tarpu geležinkelius 100 procentų turi mokėti už savo e, sertifikatus. E, Ir pavyzdžiui, jeigu geležinkelyje yra vėluojama vieną valandą, e, jau reikia mokėti atitinkamus mokesčius, e, o aviacijoje tik po penkių valandų vėlavimo. Dabar jau buvo sugriežtinta iki trijų valandų, taigi mes matome, kad aviacija e, susiduria su penkiais tokiais palengvinimais jo situacijos. Toliau kalbėkime apie kelių transportą, jeigu mes kalbame apie saugumą ir 40 tūkstančių žuvusiųjų ES keliuose. E, iš tiesų yra baisus skaičius, jeigu mes kalbame apie saugumą, tai mes turime kalbėti būtent apie saugumą keliuose, kelių transporte. Todėl aš nesuprantu, kas yra transporto rušių sąveika. Aš žinau, kad ši savoka buvo išrasta komisijos e, jiems tiesiog reikėjo naujo termino ir buvo kalbama apie tą savoką. Aš žinau, kad kad sunkvežimiai yra reikalingi, kuomet kalbame apie pervežimus trumpais atstumais. Tačiau kalbėdami apie transporto rušių sąveiką, mes susidurėme su prieštaravimu tarp trečio ir ketvirto punkto. Mums reikia efektyvaus transporto naudojimo, tačiau kol kas tai yra neįmanoma dėl to, kad visos sąlygos ir teisinės sąlygos ir ekonominės sąlygos, visos privilegijos lemia tai, kad būtent kelių transportas yra, yra svarbiausias ir liks svarbiausias. Ir tiek komisija, tiek ponas Groš savo pranešime nepateikė vieno esminio skaičiaus, kurį pristatė komisija Berlyne kad 19, nuo 1990 metų 50 procentų iš, išaugo taršos skaičius. Taigi mes kalbame apie milijardus mokesčių mokėtojų pinigų, tačiau tikslų dėja jokių nepasiekėme. Todėl yra keista, kad komisija šito svarbaus skaičiaus neįrašo į tokį svarbą dokumentą, jeigu mes kalbame apie e, tikslus iki 2020 metų, tai kol bus tokia situacija, mums nepavyks pasiekti to, tų tikslų. E, visos 70 procentų visų klimatui kenkiančių išmetalų sukuria kelių transportas. Todėl, kad, todėl aišku, yra puiku, kad yra kalbama apie, e, apie bandymą dvigubai padidinti, du kartus padidinti naudojimąsi viešojų transportų ir autobusais, tačiau turime galvoti taip pat ir apie dviračius. Pavyzdžiui, Madride dabar yra situacija tokia, kad aš dėl išmetalų visiškai nenorėčiau ten net pėščias vaikščioti, nešnekant apie važiavimą dviračiu. Aš žinojau, kad jūs man iš karto paprieštarausite, todėl ir sak, pasakiau šį pavyzdį. Taigi, jeigu mes kalbame apie ekologiškumą, jeigu mes norime, kad visos sritis prisidėtų prie to 20 procentų tikslo, man atrodo, Kopenhaga parodė, ką reiškia tie mūsų tikslai. Net Berlynas tai parodė manau, kad mes turime e, apie tai diskutuoti. Elektroninis judumas. Tai yra e, tramvajai, tai yra elektroniniai dviračiai, tai galėtų būti ir elektroniniai automobiliai. Tai galėtų būti viskas, kas prisidėtų prie ekologiško transporto. Toliau e, dėl neigiamų ekonominių pasiekmių. Taip, transportas prisėda ir prie tų neigiamų ekonominių pasiekmių. Münchene per dešimt metų sužlugo apie šimtas smulkių prekybininkų. Juos tiesiog suvalgė didėjai prekybos centrai. Taigi mes turime kalbėti ne tik apie teigiamas pasiekmes, mes turime kalbėti apie darbo vietų mažinimą, apie gyvenimo kokybės mažinimą, apie e, didelį atstumą iki darbo. Tai yra neigiami tie pasiekmei ir e, e neigiamas pasiekmes ir mes turime apie tai kalbėti. But, Michael, Ačiū, tikrai nežinau, kad taip tokia tragiška padėtis, ponia Jala Sender. Ačiū. E, iš tikrųjų, e, yra miestų, kuriuose labai siauro, siauri šalygatviai, bet Madride taip tikrai nėra, nors aišku, ten tų išmetų iš, iš labai išmetalų labai daug. Žinoma, reikia kalbėti apie tai, ką padaryti. Galima būtų, kad Madride būtų daugiau dviratininkų. Dėkoju ponė Alvarės ir, ir, ir ponui e, pranešėjui. Dėkoju už ta, tas pastangas pradėti dialogą ir, ir, ir kurti tokį naujovišką dokumentą, naujovišką politiką transportui. E, ką daryti, kad transporto rinka e, dirbtų taip, kaip mes norime. Turiu keletą pasiūlymų. E, pats pranešimas yra toksai gan naujoviškas ir suprantu, kad tas, kai kalbate apie našumą, tai tiesiog yra būdas ieškoti kaip nors būdo pasiekti e, savo tikslų subtilesniu, subtilesniu būdu. Tikriausiai tą turite jūs galvoje kalbėdamas apie tą saveikumą. Galbūt reikėtų, e, kad tas saveikumas būtų e, akivaizdesnis, matomesnis. Ne, vienas, viena vertus reikia sujungti tas skirtingus sektorius, bet kita vertus. Mm, kad būtų didesnis matomumas tų, tų sprendimų, tų, tų, tų, jūs kalbate apie tam tikras plat, platformas, bet pirmiausia, turime aiškiai pamatyti, kur yra tie, tie skirtingi punktai, kuriuos reikėtų, tarp kurių reikėtų tą sąveiką kurti. E, kalbate apie įgyvendinimą. E, nežinau, ar Lisabono sutartyje yra daugiau priemonių kad galėtumėm priversti tam tikrą prasme valstybės narės e, vykdyti tas priemonės e, tokiais terminais ir taip, kaip mes norime. Jūs kalbate apie Galilėjo sistemą, tai ir, ir, ir, ir tai yra vienas iš, viena iš, vienas iš pavyzdžių Europos transporto tinklo komisija šiuo atveju neturi pakankamos kompetencijos e, paspausti įgyveninti tą projektą nei politiškai, nei finansiškai. Suprantu, kad yra tam tikrų projektų, kur politinė prasme nėra pakankamai valios įgyvendinti. Dėl Europos agentūrų visiškai pritariu, kad reikia sukurti ir ke kelių transporto agentūrą. E, reikėtų pagalvoti ir kaip miestuose Kai kaip ir miestus galima būtų įtraukti tos agentūros e, darbą. Kalbėdami apie sausumos kelius, nepamirškime ir, ir, ir miestų kur kalbate apie pamatuojamus tikslus, taip pat reikėtų ir kalbėti apie mm, traukinius, apie tramvajus, viską įtraukti, taip pat svarbiausia nepamiršti ir miesto. Tinklų klausimas, kaip sustiprinti ES vaidmenį. E, džiaugiuosi ponios Alvarės iniciatyvą, naujovišką iniciatyvą dėl tos auksinės taisyklės. Dar šiek tiek pasigendu oro uostų. Reikėtų galbūt ir juos įtraukti šitą pranešimą. O dėl tų pamatuojamų tikslų 40 procentų žuvusiųjų keliuose. Galbūt rašykime 50 procentų, nes yra vėliau įstojusių valstybių narių ir joms buvo kitas terminas. Ir e, Tad išlaikyčiau 50 procentų žuvusiųjų, o 40 procentų sunkiai sužeistų. Tai būtų tikslas. Uh, senosioms valstybės nario, narėms, kurios jau anksčiau vykdo šitą tikslą ir jau beveik jo pasiekė. Manau, kad 50 sumažinti iki 40 nebūtų geras politinis ženklas. Ir galiausiai geležinkelio transportas čia. Kalbate, kad nuo 2011 metų sumažinti elektros naudojimą. Suprantu, kad tada perėtumėm prie dizelio. Ir galbūt čia nesvertimo problema. Ir galiausiai platformos, daugelįpės platformos. Norėčiau, kad čia kalbėtumėm ne tik tai apie upių transportą, bet ir, uh, ir, ir ki apie kitus sektorius. Mrs. Foster. Yeah, you, um, not... Dėkuoju, ponė pirmininkė, bandysiu pasisakyti glaustai. Norėčiau padėkoti ponui Grošui už labai išsamų pranešimą. Manau, kad pranešimas labai logiškas. Ir tiesą sakant, šis klausimas išlieka parlamento darbo atvarkės jau daugelį metų. Esu susirūpinęs dėl kelių dalykų, panašiai kaip ir ponas Vandalis. Norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką Na, manau, kad ES, kuri tiesą sakant pernelyg linksta į biurokratiškumą, taigi mes neturėtume pernelyg siaurai visko apibriežti. Ir nors ir manome, kad e, europiniu lygiu galima būtų spręsti transporto klausimus, tai tarsi būtų panacėja, tačiau vis dėlto valstybės narės turi savo patirties ir savo minčių. Taip pat e, tik galbūt yra gerai kai ką daryti Europos lygių, kai ką darome labai neblogai, bet ir valstybės narės turi prisimti savo atsakomybę, yra valstybinių ar jau vyriausybės, valdžios institucijos, kurios gali atsižvelgti individualias problemas esančias vietoje. Taigi, kodėl nepal, neperleidžiame važių jiems ir pasakyti, jūs spręskite tai, nes tai jūsų atsakomybės rytis. Dar vien, keletas dalykų, ponas Vandal, jo apie tai kalbėjo ir kiti kolegos. Taigi ponas e, e, Grošas iškelia transporto fondo klausimą, bet ko, kam tas fondas būtų skirtas, iš kur būtų lėšos. Na, mes pritarėme ten projektams, kitiems dalykams, Bet e, iš tikrųjų pernelyg plati biurokratija, reikia taupyti ne tik ES, bet visame pasaulyje. Taigi, ar tikrai čia padės tas fondas? Mes juk turime septintai tai pagrindų programą mokslinių tyrimų, technologijų. Pagrindų programa čia yra visiškai kitas dalykas ir ten reikalingas fondas, tačiau nemanau, kad transportos rytė reikalingas papildomas fondas. Na ir galbūt tarp valstybinių vals... lygių e, taip pat bendradarbiavimas nevyktų toks taip jau sklandžiai, nes tarkim Airija, Junktinė karalystė yra salas ir, ir čia jų padėtis yra skirtinga, taigi jos daugam galbūt nepritartų. Taip pat reikėtų atsižvelgti tarptautinį matmenį. Mes kalbame apie geležinkelį kelius, bet mes e, žaliųjų frakcijos sutarėme dėl aviacijos sektoriaus svarbios, bet tarkim vėlgi E, Airija ir Junktinė karalystė liberalizavo uh, aviacijos rytį, čia reikalingas finansavimas. Aišku, kai kuriuose srityse yra subsidijų, bet mes taip pat esame ir priekybinis blokas. Ir kai kurias rytis galima nuvykti vien tik tais jūrą arba orų. Taigi turėtume atsižvelgti tiesiog, turėtume sukurti vienodas sąlygas visiems. Ir e, parlamente, kurdami teisės aktus, turime suprasti, kad esame vienas prekybinis blokas, komercinis blokas, mes esame veikėjas pasaulinių lygių ir viso to neturime pamirsti, pamesti iš akių. Na, praeitįje mes turėjome savo sustarimus, sutardavo, nesutartume, bet e, tenka bendrada, bendradarbiauti ir su kitais komisijos generaliniais departamentais, pavyzdžiui, aplinkosaugos ir. Na ir iš tikrųjų, e, iš tikrųjų, sutinkama, kad transporto sritis yra svarbi kuri leidžia sukurti papildomų darbo vietų, užtikrina priekybą. Ir jeigu mes kalbame apie bendradarbiavimą tarp skirtingų generalinių direktoratų, tai jis iš tikrųjų labai svarbus. Na, tiesiog aš noriu pastebėti, kad kai bendraudavau su žmonėmis iš generalinio aplinkosaugos doktorato, tai man atrodė, kad jie iš kitos planetos, tai čia visiškai neprimtamas dalykas. Jie tiesiog uh, nevertina tikrovės, o aš manau, kad mums kaip tik reikia būti realistais. Ir mm, Europa yra viena priekybos erdvė, kuri prekiauja su kitais pasaulio regionais. Ponas Kantinas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Grošui už puikų pranešimą. Na, norėčiau pasidalinti keletą papildomų pastabų. Susipažinau su komisijos dokumentu dėl 2020 strategijos ir ten nieko neradau apie transporto infrastruktūros tvarę plėtrą. Manau, kad šiame svarbiame dokumente reikėtų atsižvelgti į transporto aspektus. Tai iš tikrųjų labai svarbu žimtumui, pramoniai, ekonomikai. Taigi bent jau minimaliai reikėtų skirti dėmesio šiame dokumente ir transporto klausimams. Taip, aš buvau pranešėjęs atitinkamų klausimų, jis buvo vienbalsiai patvirtintas ir tame pranešime buvo kalbama apie transporto poveikį aplinkosukai bei ambicingiams 2020 tikslams. Pranešimas buvo patvirtintas šiame komitete. Mano pranešime taip pat buvo kalbama ir apie protingų transporto sistemų saugumą. Taigi dabar norėčiau atkreipti dėmesį į du aspektus. Tai yra planavimas, programavimas bei pasiekimai. Planavimas yra istorinių požiūrių svarbus etapas ir mes turime supaprastinti planavimo e, procesus tam, kad e, transporto srautai neapsiribotų viena transporto rušimi, o priešingai būtų užtikrintas saveikumas tarp visų transporto rūšių. Ir todėl reikia kalbėti apie transporto mazgus, kurie užtikrintų saveikumą. saveikumą. Tai yra svarbus planavimo aspektas. Ir mes, jeigu mes apjungsime įvairias transporto rūšis, užtikrinsime saveikumą, planavimo etape, pavyzdžiui, remdamasi transporto mazgų principu, tai tai tikrai bus labai geras dalykas. Mes tarsi dabar dar vienas dalykas, pametame paneuropinius aspektus iš akių. Taigi mes turėtume apjungti paneuropinius uh, transporto tiklus su ES transporto tinklais. Mm nes e, vyksta globalizacijos procesas ir vis glaudžiau bendradarbiavo įvairios Europos šalis. Ispanijos ministras, o taip pat ir naujasis komisaras savo pasisakymo metu, klausimo metu kalbėjo apie globalizacijos aspektus ir dabar, manau, pribrendo uh, laikas iš tiesų sukurti tą transporto fondą, kurį siūlo ponas Grošas savo pranešime. E, tai yra vienintelis būdas, nes valstybių narių biudžeto lėšų nepakanka, mums reikia ypatingo organo, kuris leistų konkrečiai sužvelgti į transporto sektoriaus specifinius nesreikmes. ir šis fondas leistų išbaigti jau dabar vykdomus įvairius projektus, užtikrinti jų finansavimą, o tų projektų tikslas yra transporto ir infrastruktūros kūrimas. Juk tai šios dalykus planavome jau daugybę metų ir jie dabar galėtų tapti tikrovę. Panas Kniekas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją ir šešėlinius pranešėjus, nes jie iš tiesų nuveikė puikų darbą. Šiame dokumente atsispindi daug įvairių svarbių minčių. Dabar kalbėsiu apie, tik tai apie kai kurias temas - apie transporto fondą ir apie transporto rūšių sąveiką. Visų pirma, dėl fondo norėčiau pranešėjo paprašyti pridėti vieną dalyką - saugumą. Nes manau, kad be saugumo mes nieko nepasieksime. O kalbant apie įvairias transporto rušis, mes negalime e, pamiršti saugumo ir be saugumo mes negalėtume skirti transporto rušims atitinkamų lėšų. Manau, kad galima lėšas skirstyti dviem etapais. Pirma, pirmasis etapas tai būtų lėšų skirimas kad būtų tam, nugalėti tam tikri barjerai, tam tikros kliūtis, kurių yra kiekvienoje transporto rušyje. Galiu, pavyzdžiui, paaiškinti plačiau tai. O jeigu vėliau mes skirsime lėšas ir tas lėšas gaus ir taip gerai veikiančios transporto rūšis, tai tuomet atsiras tam tikras diskriminavimas tarptų transporto rūšių, kurioms ir taip gerai sekasi ir kurios ir taip gauna finansavimą, ir tarptų transporto rūšių, kurių situacija yra šiek tiek kitokia. Arba galbūt atsiras e, tam, tam tikrų valstybių narių diskriminavimas, pavyzdžiui, tų, kurių, kurios neseniai įstojo Europos Sąjungą arba kurio, kurios yra labai nutolę nuo centro. Taigi mums reikia tokio vidinio solidarumo, vidinio solidarumo įvairiose sritise. Na, o antrasis etapas galėtų būti toks. Mes galėtume pagalvoti, kur dar reikia kurti paskatas kažkokias arba uh, kur galbūt reiktų kažką apdovanoti, tam tikrus transporto tinklus, kurie atitinka e, iškeltus tikslus. Taigi, e, turime daryti viską, kad ne, nediskriminuotume e, atskirų transporto rušių. E, toliau dėl transporto rušių sąveikos. Aš čia norėčiau pasiūlyti panagrinėti e, tokį klausimą, kuris tikrai yra aktualus, e, ypač vidaus vandenų laivybai. Mes turime kalbėti apie vidaus vandenų laivybos baseinus, tai yra apie vidaus vandenų maršrutus. Mes turime kalbėti ne tik apie jūrų transporto jungtis, arba ne tik apie upes, tačiau, pavyzdžiui, turime kalbėti apie e, tai, kaip būtų galima Graikų, Graikijos salas sujungti. Taip pat kalbėti apie jung, jungtis, transporto jungtis, kurios padėtų vystytis ir geležinkeliui. E, Dėkoju ponui pirmininkui už man suteiktą papildomą laiką. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir ponas pranešiau, aš norėčiau jums pateikti dar tam tikrų pakeitimų. Toliau ponė Jėger komisijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Grošui už tokį turtingą, naujovišką pranešimą. Ačiū ir už pagirimus iš kai kurių kolegų pusės. Žinoma, mes lauksime galutinio pranešimo, kuriame atsispindės bendra nuomonė šio komiteto, bet pasidalinsiu preliminariomis e, pastabomis. Komisija džiaugiasi šiuo pranešimu, kuris e, yra kuris atspindi ir pono Baroso prioritetus išsakytus ir transporto komiteto e, prioritetus. Labai džiaugiamės dėl prioritetų, ypač dėl efektyvesnio saveikumo, dėl geležinkelio ir kelių rinkos e, atvėrimo, dėl tinklų kūrimo. Mes dirbsime kartu metu, kad būtų įmanoma sukurti bendrą finansavimo instrumentą transporto srityje. Kalbėjote apie tai, kad apie tikslus, kuriuos reikia pasiekti iki 20, 2010 metų, ne 2010. Čia tikriausiai klaida įvyko spausdinimo ar vertimo. Jūs čia numatote tam tikrus procentus dėl nelaimių keliuose, galbūt reikėtų konkrečiau daugiau pakalbėti dar apie tai, kas čia minima dėl agentūrų, dėl subsidiarumų. Principo taip pat Manau, kad reikia dar labiau įsigilinti dėl pamatuojamų sričių, tikslų. E, kalbėčiau tik tai apie 20 procentų E, emisijų sumažinimo keliuose. Reikėtų įvertinti, kokia, kokių pasiekmių tai turėtų. Taip pat dėl 20 procentų sumažinimo elektros naudojimo sumažinimo patarčiau dar įsigilinti į tai, nes nemanau, kad taip sumažintumėm e, iš esmės emisijas, taip pat 20 procentų sumažinti e, aviacijos taršalų, tai irgi labai ambicingas tikslas ir pasiūlytumėm dar labiau įsigilinti, ar, ar nėra e, kokių labiau m, mm, pagristų priemonių geresnių priemonių to pasiekti. Žinoma, čia tik tai preliminarios pastabos. Lauksime galutinio pranešimo. E, taip pat ir 2020 strategijos e, komitetas pradėjo e, dirbti ties naująją baltąją knygą. Ir per antrąjį šių metų ketvirtį bus konsultacijos pradėtos ir tikimės, kad dirbsime kartu ir kartu sukursime bendrą rezultatą Europai. Ačiū, pirmininkas, ačiū, ponia Grošai. Ar norėtumėt apibendrinti, kuo trumpiau, jeigu galima? Taip, dėkoju, ponia pirmininkė, pabandysiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems kolegoms. Taip pat dėko, pa, norėčiau padėkoti tiems, kurie nepritarė mano pasiūlymams, bent jau e, privalumas yra tai, kad galiu nujausti, kokia linkme vystysis diskusijos. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai ir tikiuosi, kad me, mums kartu su komisija ir mūsų komitetu pavyks e, pasiekti to, kad transportas būtų esminė tema diskusijose. Ir dažnai mes šiek tiek ironiškai kalbame apie aplinkosaugą ar apie administracinius dalykus, tačiau manau, kad mes turime e, kalbėti rimtai, suvokti padėties rimtumą ir tai, kad yra labai svarbu atitinkamai sudėlioti akcentus ir remtis kompetenciją. Dėl jūsų išsakytų pastabų. Aišku, neįmanoma dabar būtų visas jas pakomentuoti, tačiau norėčiau išskirti keletą. Pone Forster ir ponas Vandalen pasakė, kad jiems yra. Atrodo problemiški du aspektai, tai yra transporto fondas ir kelių eismo agentūra. Uh, Aš esu pasirengęs ir toliau apie tai diskutuoti, nes manau, kad jeigu mes turėsime kažkokią finansinę priemonę, tai ta finansinė priemonė turi turėti uh, E, turėti ir patrauklumo, ir būti veiksminga, kad ją būtų galima e, vaidinti Europinė priemonė ir ji turėtų e, būti suderinama su valstybių narių finansinėmis priemonėmis, o neturėtų būti kažkoks jų papildymas arba, arba tiesiog išstumti jas. Yes. Dabar dėl agentūros. Aš esu už tokias agentūras, kurios veiksmingai veikia ir kurios vaidina savo vaidmenį. Ir e, apie tai ir norėčiau pabrėžti, kalbėdamas apie kelių eismo agentūrą. Aišku, kad saugumas keliuose čia turi vaidinti svarbu vaidmenį, tai tikrai yra savaime suprantama. E, Ir jeigu mes norime siekti tam tikro reglamentavimo europinėme ligmenyje, jeigu mums reikia europinio reguliuotojo, jeigu mes matome, kad daugelį sričių neveikia e, nacionalinis reguliavimas, tai tuomet mes e, bendradarbiaujame su e, komisija turėtume siekti to, kad atitinkamos agentūros prisimtų savo vaidmenį. Toliau dėl vidaus rinkos Jeigu jūs skaitote tą pasiūlymą mano, tai matote, kad aš manau, kad vidaus rinka yra labai svarbus instrumentas ES ir pagrindinis mūsų tikslas turėtų būti užbaigti vidaus rinkos kūrimą, tačiau tai, turėtų, tai neturėtų vykti aplink aplinkosaugos kaina. Ir jūs matote, tai atsispindi ir tekste. Neigiami padariniai. Kolega Kramer, aš dar šiandien norėjau sudaryti, suteikti jums galimybę. E, pateikti skaičius, aš netgi užsirašiau tuos skaičius, kuriuos jūs pateikėte, tačiau kalbant apie mūsų tikslus ir apie jų suderinimą su aplinkosauga, manau, kad mums reikia šiek tiek kitaip sudėlioti akcentus ir ypač kalbant apie tos tas procentinės vertes, kurios čia yra nustatytos, jos nėra paimtos kažkaip iš oro. Tai yra ekspertų siūlomos vertės ir reikia nepamiršti, kad e, mums nepavyko iki 2010-ųjų e, pasiekti atitinkamų tikslų mums dabar reikia siekti mažinti išmetalus 40 procentų. Taigi globaliai mes turime kalbėti apie 80 procentų siekianti mažinimą. Tai iš tiesų būtų puikus rezultatas, tačiau mes turime apie tai diskutuoti, tačiau manau, kad mes visi esame vedami vienos filosofijos. Kolegai Alkadraui norėčiau pasakyti, kad aišku, iš tiesų nelaimingas atsitikimas Belgijoje rodo, kad mes turime daryti atitinkamą spaudimą. Aš aiškiai savo tiksluose tai paminėjau ir turėjau tai pasakyti ir komisijai, kad šiuo metu mes turime atitinkamas technologijas, tačiau dėje mes negalime, neturime priemonių, kurios pradėtų e, valstybėms narėms įgyvendinti tikslų. E, tikslus. Taigi, manau, kad nauji tikslai turėtų būti saveikus, nes siekti transporto rušių saveikumo. Nes jeigu mes kalbame apie infrastruktūras geležinkelios rytie, kurios neatsižvelgia į naujas technologijas, tai nėra teisingas dalykas. Ir mes turime siekti pažangos šiuose sritise atitinkamuose valstybėse narėse. Taip pat norėčiau padėkoti liberalų frakcijai. Vidaus rinka, manau, yra visiems svarbus tikslas. Visos frakcijos tą pasakė, kad vidaus rinkos kūrimo užbaigimas turėtų būti uh, svarbus dalykas. Atrodo, žaliųjų frakciją aš jau atsakiau. Dėl kolegos Kašien pastabų, jeigu e, ne, nebuvo atsižvelgta į, į tvarų transporto vystimasi, tai vis tik aš turiu pasakyti, kad tai yra ir mūsų, ir komisaro e, kaltė, nes mes ne visuomet pabrėžiame transporto vaidmenį, kalbant apie aplinkosaugą, apie ekonomiką ir apie socialinę politiką. Taigi mes turime nuolat pabrėžti transporto vaidmenį ir yra labai svarbu, kad komisaras žinotų, kad šioje srityje mes jį visuomet rems. Viena ir baigdamas, ponė pirmininkai, Pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad nesiūlytumėte pernelik ilgo termino pakeitimų teikimui, tačiau suteikite ilgesnį laiką, kad mes galėtume aptarti tuos pakeitimus, kad remdamiesi kolegų pasiūlymais e, galėtume patobulinti šį dokumentą ir kad jis taptų tam tikrų pagrindų E, diskutuoti ne tik su šešėliniais pranešiais, bet ir su visais kolegomis komitete ir e, kad, kad balsavimas vyktų ne iš karto, o šiek tiek būtų palikta laiko pagalvoti, kad būtų beveik kokios šešios savaitės skirtos pakeitimų nagrinėjimui, kad mes galėtume juos tikrai išsamei išnagrinėti ir kad vėliausiai gegužės mėnesį mes galėtume nagrinėti šį, balsuoti dėl šio dokumento, kad dar iki vasaros atostogų galėtume patvirtinti jį plenarinėje sesijoje. Pone Goš, kovo pirmoji yra data, iki kurios galima būtų pateikti pakeitimus. Galbūt E, galima būtų pratesti šį terminą, bet tai reikštų, kad reikėtų pratesti ir kitus terminus. Jeigu jūs norėtumėte pratesti pakeitimo terminus toliau negu iki kovo pirmos dienos, tai reikėtų keisti ir kitus pranešėjas. Aš norėčiau dviejų, trijų savaičių tam, kad galėčiau parengti pasiūlymus ir kad visi galėtų juos atitinkamai pateikti. Pirmininkas. Tai sakyčiau, tuomet kovo 15 diena, tai manau, kad tokiu būdu mes turėtume pakankamai laiko, bet kita vertus nebus, bus dar laiko ir iki Velykų. Taigi, na, siūlau kovo 15 dieną, po to pasižiūrėsime, kaip visą tai galėtume įtraukti mūsų darbo atverkės. Vadinasi, balsuosime gegužės mėnesį komitete ar plenarinėje sesijoje. Ar gegužės mėnesį balsuosime plenarinėje, kad taryboje birželį balsuotumėm? Pirmininkas, manau, kad gegužės mėnesį galbūt plenarinėje jau spėsime balsuoti. Tai tada komitete balandį, jeigu nusprendėme atidėti datą, iki kada galima pateikti pakeitimus, tada reikės ir kitas atidėti. Šiek tiek. Suprantu, ko klausite. Siūlome pakeitimus siūlyt, pateikti iki 15 kovo mėnesio dienos. Iki vidudienio kovo 15 dienos. Patvirtinta. Ačiū. Šiek tiek atsiliekame nuo darbo. E, nuo darbo atvarkės, bet galbūt dar spėsime. Kitas klausimas yra aviacijos saugumas. Yra 80 pakeitimų, bet daugelis iš jų pasikartojantis. Nežinau, ar pranešėjas man pritars. Pone Laichfried, jums žodis. Dėkuoju, pane pirmininkė gerbimi kolegos. Na, bandysiu naudingai išnaudoti likusį laiką, per nelik neišsiplėsiu. Na, padėtis yra štai kokia. Apibendrinant galima sakyti, kad iš esmės sutarime dėl svarbiausių klausimų, sutarė šešėliniai pranešėjai. Na, ponė pirmininkė, jūs esate visiškai teisus, sakydamas, kad daugelis pakeitimų, tiesą sakant, dubliuojasi, jų turinys tas pats. Na ir manau, kad kai kurios įmonės puikiai lyga savo lobistinę veiklą, bet tikriausiai nebus labai sudėtinga viską suderinti taip, kad balsavimo rezultatas būtų darnus. Na, dauguma pakeitimų yra susijęs su tuo, jog reikia atsižvelgti į oro uostų tinklų klausimą. Na ir galbūt tiesiog pakeitimų autoriai neatsižvelgia į tai, kad savo pranešime jau atsižvelgiau šį aspektą. Na ir galbūt e, tuos pakeitimus galime būtų tiesiog apjungti arba aš savo pranešime juos atsižvelgčiau ir įtraukčiau į pranešimą. Taip pat iš esmės suritarėme ir dėl to, kaip reikėtų tinkamai informuoti keleivius apie saugos mokestį. Na, aš įsivaizdavau, kad e, kaleivių asociacijų atstovus reikėtų traukti atitinkamų organų e, veiklą ir atitinkamas darybas. Na, ir šiams organizacijos galbūt reikėtų suteikti informaciją susijusią su saugos aspektais. Bet tiesą sakant, vienas kolega minėjo, kad jie neturi demokratinių galiojimų dalyvauti šiame procese, todėl dabar bandome atrasti proces, kompromisą, kuris leistų atsižvelgti į abi nuomonės. Norėčiau padėkoti žaliųjų frakcijų už pakeitimus. Na, tie pakeitimai gal ne tiek techninio pobūdžio, bet labai politiški, mano manimai labai svarbus ir labai juos palaikau. Na, iš esmės nuomonės labiausiai skiriasi beveik vien tik tais dėl oro uostų dydžių. Na, yra trys metodai. Na, galima, pavyzdžiui, pirmiausia teikti, kad Čia reikėtų vadovautis komerciniu oro uostų principu. Čia aš tam taip pat pritariu. Arba, pavyzdžiui, siūlyti kaip metodą komercinius oro uostus nuo milijono keleivių, o trečias pasiūlymas yra komercinio oro uostai nuo 5 milijonų keleivių. Na, tiesą sakant, galbūt verta daryti tokius tokį skirtumą tarp bendrų oro uostų kaštų ir mokesčių, tačiau, kai kalbame apie saugos aspektus, tai man toks skirtumas tarp, atsižvelgiant į oro uostų dydį, man atrodo keblus dalykas. Na, gali būti, kad bus užvilkinamas oro uostų saugos kainštų nustatymas. Bet visas frakcijos e, tarė dėl to, kad tiesą sakant, saugos kaštai, oro uostų saugos kaštai turėtų būti perkelti ant keleivių ir oro, uos, oro linijų bendrovių pečių. Na, O kai dėl. Kaip tai daro su vilkinimo mechanizmais, nesu visai tikras. Bet manau, kad kadangi pasikeitė pats pagrindas, tai neverta į tai gilintis pranešime. Kaip? Na, iš esmės viskas kaip yra e, gan aišku, liberalų frakcijos 67 pakeitimas man nebuvo aiškus, nežiūrint kokią kalbą skaičiau, ar anglų, ar vokiečių, bet su atstovė iš liberalų frakcijos bandysiu tai dar pasiaiškinti. O šiaip noriu padėkoti kolegoms. Ačiū. Dėku, dėkoju ponui Lightfriedui, ponas Zasadė iš EPP. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą, o taip pat už tai, kad jis visuomet buvo pasirengęs mums susitikti, bendradarbiauti. Tai tikrai labai malonu, kad mums pavyko sustarti dėl kompromiso, dėl įvairių svarbių klausimų. Bet vis dėlto tikiuosi, kad per keletą ateinančių dienų mums įspre, pavyks išspręsti skaidrumo klausimo. O kai dėl tų kaštų, kurie bus perkelimi ant keliaivių pečių, tai nemanau, kad reikėtų įtraukti keliaivius į visą su sauga susijusią procedūrą. Tiesą sakant, svarbiausia, kad piliečiai, keliaiviai būtų informuojami apie tuos kaštus, kuriuos jiems reikės mokėti, tai yra saugos kaštus. Taigi tikiuosi, kad per keletą ateinančių dienų pavyks susitarti O šiaip tai dėkoju už bendradarbiavimą. Pone Staniš Plašėt. Ir jūs rodos norite pasisakyti dėl 67 pakeitimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasisakysiu trumpai, nes man reikia išeiti kito komiteto posėdį. Dėkoju pranešėjai. O dėl pranešėjo pastabų, tai tas pakeitimas dėl oro uostų tinklų. Na, šis bendradarbiavimas, mano manimu, yra kaip ir geras dalykas, tačiau dėl jo gali atsirasti vilkinimo. Būtent tai ir yra didžiausias kabliukas. Na, žaliųjų pakeitimas man nelabai patinka, guo frakcija yra maloni, tačiau liberalai to pakeitimo neparėmė. O dėl 67 pakeitimo. O dėl padėties Niderlanduose, tai pasakysiu štai ką. Norime, kad oro uostų naudotojai galėtų aiškiai įsivaizduoti, iš kur atsiranda tie saugos kaštai, tai kokia jų struktūra. Ir norėtųsi, kad, kad oro uostų saugos mokesčių rinkimas būtų sudarintas su IKAO nuostatomis. Na, o aš šiaip aš palaikau 67 pakeitimą. Na, gaila, kad jūs norite išvykti, nes viskas jau nėra taip jau paprasta. Dabar ponė Lichtenberg žaliųjų vardu. Pone kolegė. Na, man kai kurie liberalų frakcijos atstovai yra labai simpatiški, tačiau jų požiūros dėl socialinių spektrų man nėra primtinas. Taigi, čia nieko nepadarysi. O dėl šios ryties svarbiausių klausimų, tai taip, sutinku, kad skaidrumo aspektas yra labai svarbus ypač aviacijos transportos rytyje, tenka pripažinti, kad čia yra daug paslėptų subsidijų, paslėptų kaštų, todėl tikrai skaidrumas čia labai būtinas. Todėl labai pritariu visoms pastangoms, bandant užtikrinti didesnį skaidrumą. Jis tikrai būtinas, nes čia dažnai kai kas praleidžiama prokis. Ypač, kai kalbame apie saugą, tai jeigu nenustatysime čia labai konkrečios tvarkos ir taisyklių, tai, tai dėja, tai bus atviros duris paslėptoms subsidijoms. Jau turime atitinkamos patirties. Nes ypač saugos rytyje skaidrumo labai trūksta, kaštai yra stumdami nuo vienų pečių ant kitų. Ir manau, kad labai svarbus rengti viešas diskusijas dėl skaidrumo klausimo. O kai kalbame apie kaštus ir kas juos perims, tai nematau priežasčių, kodėl aš turėčiau tapti netinkamos politikos įkaitę. Tai yra turėčiau, turėčiau mokėti už tai, kad mūsų vyriausybės prisijėmė neteisingą poziciją tarptautinės politikos srityje. Tačiau irgi turėtų būti aišku. Ir taip pat nesutinku su tuo, kad valstybė turėtų mokėti net likus išsamaus tinkamo poveikio vertinimo. Nes čia prisimenant diskusijas dėl skaičių, dėl uh, skanavimo, kai monitorėse žmogus nors matomas nuogas, tai sakyčiau, apsaugos rytyje yra profesionalų, kurie mums įteigia, kad visas problemas galima išspręsti technikos pagalba, bet man atrodo svarbiausia užtikrinti, kad oro uostose dirbtų gerai apmokyti darbuotojai ir tai tikriausiai užtikrintų geresnį saugumo lygį. Aš esu už tai, kad kažtai būtų sąžininkai paskirstyti Na, o jeigu, tarkim, yra valstybių narių, kurios nustatyti aukštesnius saugos standartus, pavyzdžiui, tam, kad patenkintų savo atitinkamas pramonės norus arba tam, kad tarsi sudarytų didesnį e, nesaugos iliuziją, tai man atrodo, kad toks valstybių narių elgesys yra netinkamas ir turėtume daryti aišku skirtumą tarp to, ko iš tikrųjų reikia saugą užtikrinti ir tarp to, ką daro kai kurios valstybės narės. Dar sėkiai pakartosiu, kad tinkamai apmokytas personalas yra geriausias saugos garantas ir, ir pritariu atitinkamiems pakeitimams. O šiaip dėkoju kolegai Leitfridui už jo milžiniškas pastangas siekiant kompromiso šiame minų laukia. Ačiū. Thank you, Mrs. Foster. Pone Foster. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Leichtfried. Jisai surengė puikius susiti... E, posėdžius, mes diskutavome ir svarbiausia, aišku, kad eitumėm tą, eitume tą pačią kryptimį ir einame tą pačią kryptimį, bet buvo kelios rytis, kuriuose ne visai sutarėme. Pirmiausia, vienas iš svarbiausių klausimų dėl papildomų saugumo priemonių. Žinome, mes įtraukėme, žinome, kad tarybai tai nepatinka, valstybėms narėms tai nepatinka. Mes manome, kad valstybės narės turėtų prisimti kaštus uh, už būtent tų papildomų uh, saugumo priemonių kaštus nors tas sprendimas nėra labai populiarus. Dabar kalbame apie kūno skaitytuvus. E, Junktinėje karalystėje apie tai kalbama. Aš visiškai nepritariu tam, bet mums ir už tai reikės mokėti. Tikrai net sunku patikėti, kaip viskas klostosi. Yra ir kitų klausimų, kaip jau buvo paminėta, kad Buvo kalbėta apie apriepti ir žinau, kad oro uostai norėtų laikytis e, mokesčių direktyvos ir tų penkių milijonų ribos. Aš tikrai nenorėčiau didinti biurokratijos ir naštos verslui. Taip tikrai nereikėtų daryti. Bet paskui pradama kalbėti apie skaidrumą, apie tai, kad Mm, klientai turi žinoti, už ką, yra, už ką jie moka, moka, o paskui kalbam apie tos 5 milijonus, tai kažkaip ne visai suderinami dalykai. Tiesiog visi oro uostai užsima verslu ir nesvarbu, kiek tenai e, keleivių, kiek jie keleivių turi. Reikia neapsunkinti tų taisyklių, nedidinti biurokratijos oro uostuose. Reikia stengtis supaprastinti, o ne apsunkinti. Kalbant apie keleivių grupę, su kuriomis konsultavomės, visiškai nepritariu žmonės, kurie dalyvauja tose diskusijose su oro uostų valdyba. Mes išrinkome atstovus, kurie e, dalyvauja tose dėrybose. Jie dalyvauja posėdžiuose, kuriuose kalbama apie, apie saugumą ir jie, jiems yra mokama už, tai, už, tą, už tą darbą. Už darbą saugumo darbo grupėse aš tam nepritariu. Ir grįžtant prie skaidrumo. Aš kaip klientė, man man visiškai nerūpi, kiek kainuoja saugumas. Man svarbu žinoti, kad yra saugus kristi. Aš tikiuosi, kad tie pinigai, kuriuos sumokėjau už saugumą, bus naudojami tik saugumui. Nenorėčiau, kad oro uostai naudotų tos pinigus kitais tikslais. Taigi, Manau, kad prieisime gero rezultato. Šiek tiek mes ne, su kai kuriais klausimais nesutarėme, dar reikia įsigilinti, bet iš principo rezultatas neblogas. Ačiū. Pirmininkas, ponė Deverak. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu šiam pasiūlymui, ypač pasiūlymui dėl aviacijos saugumo finansavimo. Uh, Iš principo turime pritarti griežtesnių e, priemonių principų ir tam, kad už tas priemonės turėtų mokėti valstybės narės. Saugumas yra ne tik tai keleivių reikalas, bet visų piliečių. Mes tuo įsitikinome rugsėjo 11 dieną. Nes žuvo ne tik tie, kurie skrido lėktuvu. Taigi valstybės narės turi imtis priemonių kovoti su terorizmu. Kalbant apie kito, kitas transporto priemonės, pavyzdžiui, geležinkelį, valstybės narės iš, iš dalies arba net ne tik iš dalies finansuoja saugumą. Manau, kad mes palaikytumėm 29 procentus. Taip pat palaikau nediskriminavimą ir skaidrumą, apie kurį kalbama tekste. Manau, kad tikslas turėtų būti sukurti bendrą ir skaidrę saugumo sistemą Europoje. Valstybės narės tikriausiai norės, nenorės keisti finansavimo sistemų, kaip žinome, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje apie tai sprendžia parlamentas. Bet e, šitą sistemą turėtų tikrinti ir nepriklausomos institucijos. Tokia mano pozicija. Ačiū. Labai trumpai norėčiau pasveikinti pranešėją. Tai yra sudėtinga tema. Jisai puikiai į e, ją įsigilino yra du pakeitimai, kurie man kelia nerima, tai yra žaliųjų frakcijos pakeitimai. Suprantu 37 pakeitimą. Nenorime bausti tų transporto priemonių, kurios yra pačios ekologiškiausios. Nenorime, kad suprastumėte, jog sumažinsim saugumo reikalavimus tam tikrom kitom transporto priemonių rūšim. Ypač geležinkeliui, mano nuomonė, geležinkelyje yra saugumo problemų. Ispanijoje, pavyzdžiui, prieš kelis metus matėme, kad nėra pakankamai saugumo priemonių geležinkelyje E, kovojant su terorizmu. Taigi, nenorime bausti geležinkelio, bet Manau, kad visgi geležinkeliai yra labai mažai saugumo reikalavimų ir manyčiau, kad E, visgi geležinkelį reikėtų padaryti saugesniu transportu, ypač turint galvoje terorizmą. 38 pakeitimas, vokiečių kalba negavau teksto. Čia kalbama apie investicijų stiprimą, investicijų į oro uostų saugumą. ir kad investuodami neapkarpytumėm e, kaštų. Manau, kad tai neturėtų būti tikslas. Suprantu, kad investicijos neturėtų būti daromos siekiant sumažinti kaštus ir darbuotojų sąskaitą, bet galbūt turėtumėm sakyti, kad e, tai turėtų būti tikslas, o ne priemonė. Manau, kad čia yra tam tikras skirtumas. Ponas Kun, dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl aiškumo, jeigu mes kalbame apie aviacijos saugumo rinkliavas, tai reikia kalbėti apie tai, ką tai reikš kiekvienam lėktuvui ir kiekvienam keleiviui. Mes turėtume labiau išryškinti šį klausimą diskusijoje, jeigu mes kalbame apie kūno skenerius ir jeigu, jeigu mes tokiu būdu bandome e, prastumti tai kaip prekę keleiviams, tai mums reikia kad komisija aiškiai pasakytų, ką tai kainuos, kiek tai kainuos, atsiprašau. Jeigu aš teisingai išsiaiškinau, nagrinėdamas Vokietijos oro uostų e, situaciją, tai atrodo, kad e, tai sudarytų vienam keliaiviui nuo 70 euro centų iki 1,20 euro, o jeigu dar įvesime kūno skenerius, tai dar plus 30 centų. Ir reikia išsiaiškinti, kas mokės tuos kaštus, ką, ar bus teikiamasi, tikreipiamasi į trečiasias šalis dėl to saugumo užtikrinimo manau, kad čia yra įdomi diskusija, tačiau, ponė Leichtrit, galiu pasakyti, kad jūs iš tiesų nuveikėte puikų darbą ir e, pateikėte kompromisą, kuriam visi gali pritarti. Ačiū. Ačiū. Prieš suteikdama žodį komisijai pats pasakysiu keletą pastabų. Aš pritariu 29 pakeitimui, tvirtai pritariu. Uh, Manau, kad valstybės narės mano, kad keleiviai turi mokėti už saugumą, nors teroristai tuo pasinaudoja. Jie net nežiūri, ar čia Lufthansa, ar e, Francia Airlines, ar, ar, ar, ar, ar kitos avialinijos, jie tiesiog pasinaudoja Ir, tuo, ir taip tas išpolis yra nukreiptas į valstybę narę, todėl pati valstybė narė irgi turi prisimti kaštus, prisimti tą finansavimo e, įsipareigojimą kitose sritise, saugumo sritise valstybės narės už, moka už saugumą, o kai kalbame apie aviaciją, jau tai, tu, už tai turi mokėti keleiviai. Todėl, man atrodo, tai neteisinga ir palaikau 29 e, pakeitimą. Taryba, aišku, nenorės, priešinsis, bet mes, tada galim sakyti, tada mes atmetam visą pasiūlymą Manau, kad visgi sveikas protas suveiks ir taryba bus sukalbama. Bet tiesiog manau, kad turime būti tvirti, tvirtai palaikyti pranešėją ir eiti iki galo e, ir atmesti visą pranešimą, jeigu, jeigu nepasieksime to, ko, ko norime. Dėl apibriešties man sunku suvokti, kaip penkių milijonų e, keleivių oro uostas gali būti saugesnis už tas, kuris, tu, kuris turi vienu mažiau keleivių. Man tiesiog net ne, nėra prasmės, atrodo, mes jau kalbame apie saugumą, kalbame apie, eko, apie, apie saugumą, ne ekonomiką. Žinoma, kainuoja tie įrenginiai, saugumo įrenginiai, Bet negalima sakyti, kad saugesnis varostas bus tas, kuriame yra daugiau keleivių, jie daugiau sumoka. Ir kad mes nustatome tam tikrus, tam tikrus lenkščius. Man atrodo, kad jeigu valstybės narės mokės, nereikia jokių slenkščių, nes valstybė narė finansuos. Saugumą pritariu pranešėjui, visi komerciniai oro uostai turi būti įtraukti, nes kitaip čia bus tokia silpnoji grandis saugumo e, grandinėje. Visi komerciniai oro uostai turi čia dalyvauti šitoje sistemoje. 5 milijonai kaip slengstis yra e, juokingai aukštas, mano nuomonė, kalbant apie saugumą. Ir čia toksai kaip ir apsimetinėjimas sakom, kad kai, valsty... kai kurie oro uostai nemokės, nes ir valstybės narės neprisims tų išlaidų. Kai kalbame apie saugumą, nesvarbu, kokia yra ta riba, nes valstybės narės turės prisimti tos kaštus, todėl nesvarbus keliaivių srautas ir tai reikia puikiai pas, aiškiai pasakyti. Pranešėjas nuveikia puikų darbą, gilindamasis į labai sudėtingą sritį. Bet kaip jau sakiau, ponia Foster, kiti kolegos, mes jau čia dirbome anksčiau, kai, kai parlamentas praeitą kartą bandė taikyti pozicijas, taikinti pozicijas ir manau, kad šį kartą mes turėtumėm nenusileisti ir viską padaryti, kad Galų gale, jeigu taryba nenusileis dėl finansavimo, dėl to, kas finansuoja, tada mes atmesim visą dokumentą. Taigi, komisijos vardu ponas Sybau. Dėku. Uh, Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems, kadangi pirmininkas, e, pranešėjas yra Austras, tai aš irgi kalbėsiu vokiškai jums leidus pirmininkė. Pone Leichtfried, mes Jau du kart diskutavome šį dokumentą šiame komitete ir galime konstatuoti, kad komisijos tikslams šis komitetas pritarė. Tai yra, kad mes siekiame direktyvos, kad būtų daugiau skaidrumo, kad nebūtų taikomos diskriminuojančios praktikos. Ir taip pat mes siekiame to, kad rinkliava mokesčiai, kurie yra renkami, kad jie atspindėtų kaštus. Komisijai tai reaguoja teigiamai. Norėčiau, ponė pirmininkė, pakomentuoti keletą dalykų, kurie išriškėjo diskusijoje. Visų pirma, dėl taikymos srities. Jūs labai dažnai lietėte šį klausimą. Šis klausimas diskusijose ministrų taryboje paaiškėjo kaip ypatingai probleminis klausimas. Kai kurios valstybės narės norėtų taikyti ribinę 5 milijonų vertę, tačiau yra tam tikrų sunkumų susijusių su tuo faktu, kad, pavyzdžiui, komisija taip pat mano, ponė pirmininkė, kad 5 milijonai yra pernelik didelė vertė. Kalbant apie direktyvą dėl e, oro uostų rinkliavos, buvo pateiktas skundas teisingumo teismui e, dėl tos nuostatos, kad e, mažiausiai vienas kiekvienos valstybės narės oro uostas turėtų patekti į direktyvos taikymo sritį. Palauksime, ką nuspręs teisingumo teismas, tačiau teisininkai sako, kad gali būti taip, kad teisingumo teismas galėtų manyti, kad čia yra diskriminavimo elementas. Ir jeigu mes kalbame apie 5 milijonų ribinę vertę, tai pagal turimą statistiką tai rodytų, kad e, šiai, šio, iš šios direktyvos apibriešties ryti nepapultų septynios valstybės narės. Tai yra netoleruotina, todėl mes e, pritarėme visoms visiems tiems, kurie pritarė mūsų pasiūlymui, o mūsų pasiūlymas būtų toks, kad į e, taikymos rytį pakliūtų visi komerciniai oro uostai. Jeigu, yra, jeigu reikia tam tikros ribinės vertės, tai galbūt tai galėtų būti vienas milijonas, nes ponė e, pirmininkė 5 milijonai yra pernelik didelė vertė komisijai. Toliau kitas dalykas, kurį norėjau paliesti, tai yra labai sunki tema susijusi su įvairiomis sistemomis egzistuojančiamis įvairiose valstybėse narėmis. Mes e, tyrėme situaciją valstybėse narėse ir e, ten rink, mokesčiai yra renkami e, oro uostuose, tačiau yra tokių atvejų, kuomet, pavyzdžiui, kaip Prancūzijoje ir Ispanijoje ta rinkliava yra kontroliuojama atitinkamų valdžios institucijų, Vokietijoje taip pat yra panaši sistema, todėl komisijai buvo labai sunku savo pasiūlymą atsižvelgti į visas nacionalinės sistemas. Tačiau svarbiausia mums būtų siekti saugumo ir kad nebūtų diskriminavimo. Taigi šioje srityje mums dar reikės ieškoti sprendimo. Na ir mano paskutinė pastaba. Mes žinome, kad Europos parlamentas ir transporto komitetas, kaip atsakingas Europos parlamento komitetas, pasisako už tai, kad būtų e, taikomi griežtesni kriterijai valstybėse narėse, netgi griežtesni negu ES kriterijai Tai ir paaiškėjo sausio mėnesio jūsų komiteto um, posėdė. Jūs žinote, kad um, po to sekė labai sunkios diskusijos ir aš norėčiau pasakyti, kad aš nesu tikras, ar ta rizika, kad šis pasiūlymas nebus priimtas, turės tokias pasiekmes, kurios mums visiems patiks. Nes pagrindinis mūsų tikslas yra daugiau skaidrumo ir kad nebūtų diskriminavimo. Mes visi tam pritarėme, tačiau jeigu nebus pritarta šitam pasiūlymui, tai aišku bus nepritarta ir šitiems mums visiems svarbiems elementams. Taigi tai noriu atkreipti jūsų dėmesio, šiaip šis tekstas yra puikus ir komisija labai džiaugiasi tomis diskusijomis, kurios vyko iki šiol šią temą. Dėkoju, ponai Siban, ir na, kaip tik to ir tikėjausi iš komisijos išgirsti. Na, ką tik išgirdote, kas vyks, kai prasidės taikymas. Tiesiog klasikinis pavyzdys. Na, bus kalbama, diskutuojama apie tai, kas mokės ir taip toliau. Na, praeitą sykį čia tarsi pasidavėm, nusilenkėme ir dabar siūlau taip nebeselgti. Ponas Latfridas, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėjusi trumpai, dėkuoju kolegams už pasisakymus. Viskas buvo labai konstruktyvu. Na, nebejoju, kad pavyks susitarti dėl kompromiso, dėl informacijos teikiamas keleiviams. Na, man labai patiko panokūno pasisakymas, nes jis bandė išsiaiškinti, kokios čia egzistuoja minėtos galimybės tai yra nuo 70 iki 120 centų ir po to 30, 50 ar 120 eurų priklausomai nuo oro linijų kompanijos. Na ir visą tai tikriausiai pakeis ši mūsų aptariama direktyva. Mane e, nudžiugino ir tai, ką komisijos atstovas pasakė dėl taikymos ryties. Mano manimo, tai yra tikrai uh, protingai viskas išdėstyti. Na ir taip pat pritariu ir tam, jog mm, kad vis dėlto, nors nacionalinės sistemas yra labai skirtingos, tačiau jos turi teisę egzistuoti ir svarbiausia yra užtikrinti skaidrumą. Man tai čia yra svarbiausias dalykas. Ir manau, kad tai ir pavyks pasiekti. Dėl 29 pakeitimo dar sėki. Pritariu. Ta, ką sakė pirmininkas ir kiti, bet norėčiau pridurti kai ką. Na, iš vienos pusės mes kalbame apie di direktyvą, kuria bus nustatomi saugos priemonių kaštai ir atitinkami mokesčiai, o iš kita vertus veikiausiai ir komisija per ateinančius mėnesius pateiks pasiūlymų, kurie turės tiesioginės įtakos šios direktyvos raidai. Na, tai tikriausiai bus pasiūlymų dėl skyšių, dėl skanavimo. Na ir labai tvirtai pasakysiu, kad nesuprantu, kodėl iš vienos pusės reikia viską nuspręsti labai greitai ir čia atrodo atsižvelgiama į tarybos norus, o iš kitos pusės, kai kalbam apie tokius dalykus kaip finansavimas, taryba viską blokuoja. blokuoja. Manau, kad po SWIFT susitarimo taryba privalo suvokti, kad dabar parlamentas yra lygiai teisės e, teisėkuros atstovas ir e, nebesame kažkoks antrailis žaidėjas. Na ir manau, kad nežiūrint to, kaip dažnai mes mūsų komitete aptarėme šios klausimus, taryba vis tiek nėra linkusi nusileisti dėl finansavimo. Taigi turėtume pagalvoti, ar nereikėtų sėti šios direktyvos su kitomis busimomis direktyvomis, nes jos yra susijusios. Nes jei to nepadarysime, tai taryba niekuomet ir nepasijudins. Dėkoju, ponė Latvidai, jūs pasakėte labai diplomatiškai, komitete balsavimas įvyks kovo pirmą dieną, o, o plenarinėme posėdėje balsavimai įvyks balandžio mėnesį. Dėkuoju šias diskusijas. Toliau pereikime prie pirmojo geležinkelių paketo gyvendinimo. Na, tikriausiai prisimenate, kad šios diskusijos įvyko dėl komis... Ko, ko, koordinatorių sausio mėnesį priimta tas sprendimo pakviesti komisijos atstovus į diskusijas dėl pirmo geležinkelio paketo. Na ir komisija ketina parengti antrąją ataskaitą dėl geležinkelių rinkos priežiūros. Na ir prieš suteikdama žodį komisijai aš norėčiau pasakyti, kad tiek parlamentas, tiek ir mūsų komitetas yra labai nepatenkinti tuo, kaip valstybės narės įgyvendina ir įdėgia geležinkelių paketą. Būtent todėl ir nutarėme surinkti šias diskusijas su komisija ir išgirsti iš komisijos, ką ketina nuveikti tam, jog visos valstybės narės laikytųsi tų teisės aktų, kurie buvo patvirtinti pagal mūsų procedūras. Tai ponas Paskalgė. Paskarelį, ponė Paskarelį. Na, jums suteikta bus galimybė pasisakyti ir plačiau, bet ką jūs konkrečiai ketinate daryti tų valstybių atžvilgių, kurios negyvendino geležinkelių paketo. Trumpai, ponė pirmininkė. Mes pradėjome procedūras dėl pažeidimų, perduota visą tai Strasbūro teismui ir čia tikriausiai viskas užtruks. Na ir prieš pradėdamas pasakysiu ir štai ką. Nors tai ir nėra tiesiogiai susijusi mūsų aptarimų klausimų, tačiau komisija norėtų pasakyti, jog esame labai nusiminę dėl to, did, dėl Belgijoje įvykusios didelės geležinkelio katastrofos. O dėl pirmojo geležinkelių paketo įgyvendinimo, kurį keičia antrasis ir trečiasis paketas, tai galiu pasakyti štai ką. Kaip žinote, kad komisija labai atidžiai prižiūri e, geležinkelių rinką pasitelkdama e, mechanizmus, kurie yra pavadinti e, geležinkelių rinkos priežiūros schemos. 2009 metų pabaigoje buvo parengta paskutinioji ataskaita Ir iš tos ataskaitos galima spręsti, jog būtų teigiamų tendencijų geležinkelio rinkoje 2009 metų laikotarpiu. Na ir geležinkelių transportas uh, visose sektoriuose atgavo prarastas rinkos dalis, tai, tai yra tiek keleivių, tiek prekių pervežimas rytyje, o taip pat ir viešų paslaugų keleiviams teikimas rytyje. Tačiau vis dėlto yra regioninių nukrypimų, tie nukrypimai yra labai dideli tose valstybėse narėse, kurios įstojo Europos Sąjungą 2004 metais. Na, sakyčiau, geležinkelio rinkos vystimas perspektyvos yra geras, didėja geležinkelio svarba, Ir svarbu tinkamai integruoti geležinkelio transportą į kitas transporto ryšis, tačiau, aišku, ekonominė krizė skaudžiai paliekusi pasaulinę ekonomiką nuo 2008 metų turėjo uh, ypač sunkių pasiekmių visoms transporto ryšim, rūšims, ypač geležinkelio transportui ir dėl ekonominės krizės egzistuojančios problemos tiesiog milžiniškai išaugo. Na ir ypač išriškėjo geležinkelių sistemos silpnusios vietos Europoje. Na, tai pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį tai, ką, ką mes apibūdiname kaip finansinę sąrangą. Pagal direktyvą valstybės narės privalo tinkamą biudžeto dalį skirti infrastruktūros tvarkymui. Ir šiaip jau infrastruktūra, geležinkelio infrastruktūra priklauso valstybėms narėms. Ir valstybės narės turi suderinti infrastruktūros valdymo sąskaitas. Ir valstybės narės turi apmokėti infrastruktūros išlaikymą tam, kad ta struktūra būtų plečiama, kad ji būtų prižiūrima ir kad tokiu būdu galima būtų suteikiama geros paslaugos šios infrastruktūros naudotojams. Tačiau tai nėra užtikrinta viso Europos sąlygoje ir tai tikrai rimta problema e, turint galvoje apie galimas potencialias e, geležinkelio paslaugas, o taip pat ir investicijas į geležinkelio sritį kai kurioms valstybėms narėms nepavyko sukurti perspektyvių planų skirtų geležinkelio transporto plėtrai. Ir taip pat nesugebėjo tinkamai reformuoti infrastruktūros. Rekonstru... Taigi infrastruktūros skirtumai valstybės narys yra labai dideli ir norėčiau priminti, kad E, nežiūrint Europinių teisės aktų, valstybėms narėms išlieka daug didelė veiksmų laisvė ir valstybės narės gali plačiai interpretuoti ir skirtingai taikyti teisės aktus. Na ir galbūt ne visuomet, bet gan dažnai tos numatytos viešosios, viešosios paslaugos prievolės, ypač regionių lygių, nėra tinkamai tenkinamos vietos ar regiono valdžios institucijų. Štai tiek dėl finansinės sąrangos, bet yra ir kitų silpnų vietų. Ir čia dabar paminėsiu keletą objektyvių faktų susijusių geležinkeliu. Tai pirmiausia, paminėsiu, kad egzistuoja ekonominio ir techninio o, pobūdžio barjerų, kurie neleidžia patekti į geležinkelio rinką, geležinkelio rinkai reikia daug kapitalo, tai yra faktas. Ir taip pat reikia priminti, kad e, nėra pakankama užtikrintas konkurencingumas geležinkelio rinkoje, bent jau netiek, kiek galima būtų tikėtis. Ir yra galbūt netgi pernelik daug e, trūkumų įgyvendinant bendrijos teisės aktus. Tos bendrijos teisės aktuose, direktyvose nustatytos taisyklės yra gana aiškios, tačiau valstybės narės taiko labai skirtingai ir kartais nepakankamai. Ir dažnai atitinkamės valdžios valdžios institucijos neturi pakankamai galiojimų tam, kad užtikrintų vienodas galimybės visiems e, geležinkelio transporto subjektams, tam, kad taip pat būtų užtikrinta ir tinkamas konkurencingumas. 2006 metais komisija parengė bendrą ataskaitą apie pirmą geležinkelio transporto paketo įgyvendinimo. Toje ataskaitoje buvo nušviesta situacija ir po to mes nusprendėme, kad tos bendro pobūdžio ataskaitos apie 25 valstybės narės nepakanka, reikia padirbėti daugiau. Ir mes atlikome labai išsame padėties analizę visose valstybėse narėse ir Čia pavyko puikiai bendradarbiauti su visomis val, valstybėmis narėmis. Na ir po to nusprendėme, jog reikia labai konkre konkrečiai skirto dėmesio toms silpnosiams geležinkelio transporto vietoms. Na ir komisija pagal sutartis turi a, priežiūros Europos teisės aktų priežiūro, taikymo priežiūros galę ir taip pat tai turime tą prievalę atlikti, taip pat turime peržvelgti ir dabar egzistuojančius teisės aktus, pasižiūrėti, ką reikia gerinti, tobulinti, taip pat reikėtų pasižiūrėti, kokie kaip, ir kokiu yra pažeidimų teisės aktų taikymos rytyje bausti už juos, o iš kitos pusės turime peržiūrėti geležinkelios rytį reglamentuojančius teisės aktus ir juos tobulinti. O kai dėl procedūrų dėl pažeidimo, tai 2008 metų birželio mėnesį prieš 24 iš 26 valstybių narių, kuriuose yra geležinkeliai, buvo pradėti tos pažeidimo procedūros. Na, tai nereiškia, kad mūsų teisės aktai yra blogi, nes niekas nesugeba taikyti tuos teisės aktus. Aš manau, kad parlamento ir tarybos patvirtinti teisės aktai yra tinkamai, jų reikia laikytis. Ir todėl būtent ir pradėjome tas procedūras dėl pažydimų. Na, tie pažydimai valstybėse narise yra skirtingi, gal situacija nėra ir tokia labai prasta, bet viskas, aišku, priklauso ir nuo valst... pa... konkrečios valstybės narės. Na, antrasis pažydimo etapas yra nuomonės ir 2009 2009 metais, spalio mėnesį, 21 valstybė narė 24, mes išsiuntėme tas nuomonės. Kągi tai reiškia? Tai reiškia jau metus laiko su visomis valstybėmis narėmis palaikėme labai intensyvų dialogą ir pažydimo procedūros tikslas nėra patraukti valstybės narės į teismą, o priešingai užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai taikytų bendrijos teisės aktus. Taigi, to dialogo kontekste mes su valstybėmis narėmis diskutavome apie tai, kaip galima būtų tinkamiau taikyti teisės aktus ir pasiekėme konkrečių rezultatų na tik trečio, trys valstybės narės išvengė to antro etapo, tai yra pagristų nuomonių etapo. Na ir tos pagristos nuomonės yra susijusios su teisės akto kaip pagrindu, kuris yra daug griežtesnis negu tos pagristos nuomonės. Taigi, Na, šios pažeidimo procedūros kontekste mes palėtėme tris svarbiausius klausimus. Tai pirmiausia, infrastruktūros mokesčių dydį ir pobūdį. Na ir sakyčiau, šio požiūriu teisės aktai tikrai nėra tobuli. Tai yra tų infrastruktūros mokesčių paskaičiavimas nėra idealus, valstybės binarių valdžios institucijos turi nustatyti taisyklės, pagal kurias gali būti nus, paskaičiuojami ir surinkami infrastruktūros mokesčiai ir čia yra dideli skirtumai tarp valstybių narių, tačiau pagrindinė yra, taisyklė yra tokia, kad, kad e, infrastruktūros e, kaštai turėtų būti tik tais tam tikra bendro tinklo kaštų marža. Na ir čia yra veiksmų laisvės tol, kol e, rinka dėl to nenukenčia. Na ir tiesą sak, sakant, valstybių narių valdžios institucijos nustatančios e, infrastruktūros mokesčio maržą ar maržos viršutinę ribą, tiesą sakant, nebūtinai tai vadovavosi teisės aktais. Na ir yra tam tikrų e, atit, bendrų taisyklių ir, tarkim, infrastruktūros operatoriai turi, pažiūrėjau, būti atsakingi ar prisimti atsakomybę už e, e, atsiradusius trūkdžius. Kitas svarbis rytis tai yra infrastruktūros e, valdytojo nepriklausomumas. Tai reiškia, jog infrastruktūros operatorius turėtų būti nepriklausomas pravaldžios institucijų atlikdamas pagrindinės užduotis. Pavyzdžiui, nustatant geležinkelių maršrutus bei infrastruktūros naudojimo mokesčius tam, kad rinka išliktų atvira konkurencijai. Ir būtent todėl šių užduočių negali atlikti organas, kuris būtų susijęs su geležinkelio bendrovėmis. Nes kitaip čia tektų jau kalbėti apie imperiją. Ir tai reikštų interesų konfliktą. Todėl labai svarbus tas mano minėtas infrastruktūros operatorius nepriklausomumo aspektas. Tačiau ne visose valstybėse narėse šis dalykas užtikrintas. Ir vėlgi čia mes čia nekalbame apie vertikalų atskirimą arba integravimą į akcinės bendrovis, tarkim, infrastruktūros operatoriaus ir geležinkelių bendrovių integravimą. Nes tikrai išvelgėme problemų dėl to, kad užtikrintant pagrindinės paslaugas susijusias su infrastruktūros valdymu nebuvo tinkamo, tinkamo užtikrinta nepriklausomybė. Nes tai yra svarbu norint užtikrinti atvirą ir konkurencingą rinką. Trečias mums susirūpinimą kelias dalykas yra uh, teisėkuros organų nepriklausomumas. Čia tikrai turime išvengti tokių vadinamų imperijų kūrimo. Kita vertus turi būti užtikrintos vienodos galimybės visiems. Ir čia tikrai tie teisėkuros e, subjektai dažnai būna nepakankamai priklausomi, nepriklausomi, nes, pažiūrėjau, tai gali būti ministerija, kuriai taip pat priklauso ir pati infrastruktūra, arba uh, tie teisėkuros uh, subjektai neturi pakankamą išteklių, ar tai būtų finansiniai, ar žmogiškiai, ar kiti ištekliai. Ir dėja, kai kur nemažai valstybių narių turi šią problemą. Peržiūra. Teisės aktų peržiūra. Taigi mes ėmėmės veiksmų tam, kad būtų patobulinti teisės akt, aktai. Na ir pirmasis uh, geležinkelio paketas buvo keičiamas antruoju, o po to ir trečiuoju paketu, taigi teisės aktai yra sudėtingi ir viskas tarsi suplakta į vieną vietą. Na ir dabar būta taisyklių, kurios buvo skirtos pereinamajam laikotarpiu, jas reikia atnaujinti ir, sakyčiau, dabar reikėtų apjungti keletą 5, 6, 7 direktyvas į vieną tam, kad viskas būtų aiškiau ir suprantamiau. Paaiškinsiu, kodėl norime išvengti dogmatiškų diskusijų dėl geležinkelius ryties. Netiesa, mes norėtume konkrečiai aptirti penkis ar šešis mums svarbiausius dalykus, kurie ir leistų užtikrinti sąžininką konkurenciją. Tai čia paminėčiau finansavimo, mokesčių, infrastruktūros naudojimo mokesčių klausimą, prieigos prie paslaugų klausimą. Čia galbūt ne tiek geležinkelio infrastruktūros paėgumų klausimą, bet Bet svarbiausia tai yra paskutinė grandis, tai yra prieiga prie geležinkelio paslaugų, tai yra infrastruktūros operatoriaus nepriklausomybės nuo uh, infrastruktūros naudotojo klausimas, kas ne visuomet būna užtikrinta. O tai yra labai svarbu, norint tinkamai užtikrinti, pažiūrėjau, infrastruktūros priežiūrą. Dar vienas dalykas, tai yra e, teisėkuros e, subjektų stiprinimas, galių suteikimas. Taigi, aš paklausiu rytoj komisaro kalas po pietų, kada mes suformuluosime atitinkamus pasiūlymus. Kai dėl paslaugų, tai mes jau galėtume žengti prieki. Bet kitose srityse pernelyg uh, daug kontroversiškų dalykų, tačiau mes norime spręsti pačius svarbiausius dalykus tam, kad geležinkelio rinka galėtų tinkamai veikti. Na, mes pasižiūrime, pasirinkame holistinį požiūrį į geležinkelius. Na, ekonominiai dalykai, kurie yra apimti um, pirmame geležinkelio pakete yra vienas dalykas, tačiau judumas, sauga ir taip toliau tai yra visai kiti dalykai. Ir patirtis rodo, kad jeigu geležinkelis yra saugiausia sausumos transporto rušis, vis dėlto daug ką galima nuveikti tam, kad geležinkelis tapti dar saugesniu ne, transporto ruši, o taip pat tam, kad būtų toliau plėtojami koridoriai. Štai tokiu pasiūlymu bus dėkoju. Ačiū ir ponia Paskali. Toliau stebiuosi, kad 21 amžiui mes vis dar dirbame su tais dokumentais, kurie buvo sukurti praeito amžiaus pabaigoje. Ką padarysi? Turėkime vilties, kad, kad tai pasibaigs. Reikia daug, turiu daug ką pasakyti, tačiau bandysiu trumpai pasakyti. Ir trumpai galiu pasakyti, kad skaitydamas šį pranešimą, uh, tiesiog manau, kad geležinkeliai daugelie valstybių narių yra gynybos ministerijos, o ne transporto ministerijos darbo sritis, nes tokia didžiulė yra kiekvienos valstybės narės autonomija ir taip e, labai visi stengiasi išlaikyti savo privilegijas. Ir, e, paslaugų teikėjai tampa netgi svarbesniais už tas paslaugas, kurias jie teikia valstybės yra sutarties šalis, kai yra priimami teisės aktai. Tačiau kaip mes galime ES politiką padaryti įtikinamą, jeigu uh, tie žmonės, kurie sėdi taryboje ir kurie pasirašo su mumis atitinkamus dokumentus, nedaro nieko, kad tie dokumentai būtų įgyvendinami. Todėl manau, kad pagrindinis iššūkis ir mums, ir komisijai yra naujomis priemonėmis. E, siekti šių tikslų mes turime daryti politiką įtikinamesnę. E, sutarties pažeidimo procedūros mokesčių e, problemos, mes tą viską žinome, ponas Krameris dažnai mini šią problemą ir įrodo ją atitinkamai skaičiais, tačiau man kyla klausimas, ar dabartiniai reiškiniai, ar liberalizavimas kažką naujo duos. E, į šį klausimą kol kas negalima atsakyti, dėl to ir yra ši situacija tokia sudėtinga. Mes turime sugebėti patikrinti savo teisės aktų įgyvendinimą ir kad tos valstybės narės, kurios neįgyvendina teisės aktų, kad jos e, e, dėl to būtų baudžiamos, nes kol kas mes susidurėme su absurdiška situacija ir mano man prioritetas yra saugumas ir tai susiję ne tik su nelaimingo atsitikimu Belgijoje, saugumas ir saveikumas. Ir dėl to aš dėkoju komisijai už aišku atsakymą. Ir e, kartai susidaro įspūdis, kad kai kurios e, bendrovės ieško kaltų e, ir sako, kad e, ES e, normos e, visuomet vėluoja. E, Aš, kaip jau minėjau, man pagrindinis tikslas yra saugumas ir saveikumas. Ir jeigu mes atsižvelgsime į šitos du aspektus, galbūt rytoj mes jau galėsime kalbėti apie europinius geležinkelio tinklus. Taigi kol kas tiek turėčiau pastabų šią temą ir norėčiau išreikšti savo viltį, kad komisija ir parlamentas ir toliau dirbs kartu ir pasieks atitinkamų rezultatų. Vakar mes mes kalbėjome apie, e, apie tai, kaip Belgija sureagavo į e, avariją, geležinkelio avariją, prieš gaudama e, oficialų pranešimą, kas buvo įvykę. Dabar ir liko mums devynios minutės, trys norintys pasisakyti. Visi norime kažką pasakyti, bet mes galės, dar bus laiko padiskutuoti šią temą, užduoti klausimus. Pone Alkadralė, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų tai yra labai plati tema, čia būtų galima daug ką pasakyti, tačiau aš apsiribosiu keliais aspektais. Visų pirma, e, kalbė, kalbant apie teisės aktus geležinkelio srityje, mes galime žiūrėti, kaip yra įgyvendinami tie teisės aktai, tai būtų viena perspektyva. E, na, o antroji perspektyva būtų, reiktų pažiūrėti, kokiu tikslu mes siekiame ar pasiekėme įgyvendinami tuos teisės aktus. Ir kalbėdami apie krovinių pervežimą galime pasakyti, kad mums pavyko pastaruoju metu pasiekti tam tikro stabilumo. Nežinau, kaip atrodo naujausi duomenys, galbūt jie nėra tokie geri. Tačiau, pavyzdžiui, keleivių transportui ES teisės aktai kol kas neturėjo kažkokios įtakos. E, rinkos atverimą krovinio transporto srityje aš tikrai remiu ir manau, kad mes turime daryti viską, kad geležinkelis taptų konkurencingesnis Ir jeigu čia dar yra tam tikrų trūkumų, tai yra klausimas, ar tai yra susijęs su netinkamu teisės aktų įgyvendinimu, ar tai yra susijęs su kitais dalykais. Geležinkelio, konkur... Geležinkelio konkurencingumą negalima žiūrėti tik kaip į rinkos atverimo klausimą. Reikia kalbėti apie E, saveikumą, apie investicinius tikslus. Jeigu mes norime kurti didžiuosius koridorius, jeigu norime siekti saveikumo, judumo, tai mums reikia labai tiksliai patikrinti kiek mes čia galime atsižvelgti į viešojo paslaugų teikėjo e, vaidmenį. Ir, ir aišku, negalima kalbėti apie tai, kad rinkos atverimas yra susijęs su mažesniu saugumu, su prastesnėmis darbo sąlygomis ir panašiai. Na ir nacionalinių reguliavimo ir kontrolės institucijų vaidmuo turi būti stiprinamas, tai turėtų būti stiprios gerai veikiančios institucijos ir tai taip pat turi būti susiję, tai turėtų būti taikoma ir tom nacionaliniam institucijom, kurios yra atsakingos už saugumą. Dėkoju toliau ponas Krameris dvi minutės. Dėkoju. Mes žinome, kad geležinkelis yra paskutinės e, tokios nacionalistinės tvirtovės, kurios bando e, save ginti. Ta mes matome kasdieną, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį vieną dalyką. Mes jau pasiekėme atitinkamos pasi, pa, pažangos. Žinome, kad liberalizavimas aviacijos ir kelių transporto srityje e, pavi, e, pasiekė tam tikrų tikslų, kurie galbūt ne visi yra teisingi. Tos šalis, kurios pasirengė rinkos atverimui, E, tikrai daug laimėjo, pavyzdžiui, Niderlandai plus 40 procentų, Junktinė e, karalystė plus 60 procentų, o tos valstybės narės, kurios iki galo laikėsi uždaros, jų rezultatai yra neigiami. Pavyzdžiui, Prancūzijos rezultatas yra minus 28 e, procentai. Aš prancūzams ir sakiau, tai yra baisu, jūs e, sunaikinote darbo vietas, nes jūs izoliavote geležinkelius ir manėte, kad tai bus geriau. Tačiau iš tiesų pasirodė, kad viskas yra, situacija tik pablogėjo. Ir e, tinklų atverimas įtakoja didesnį, e, didesnius pervežimus geležinkelio srityje. Pavyzdžiui, Berlyno situacija rodo, kad to, ko nesugebėjo padaryti bombos ir granatos antrojo pasaulinio karo metais, tą sugebėjo padaryti e, miesto geležinkelio sistema e, su savo, savo valdymo e, pagalba. Ir galima pasakyti, kad jeigu Belgijoje mašinistas uh, e, nepamato raudono šviesoforo signalo, tai toks traukinys turi būti automatiškai stabdomas, juk tai yra technologija, kuri e, jau seniai egzistuoja. Mes neturime kalbėti tik apie kapitalą, apie laimėjimus, apie kapitalo gražą, o jūs komisija, jūs turite veikti aktyviai, jūs esate sutarčių sergėtoje, tačiau ką jūs konkrečiai darote, jūs parengėte ataskaitą, kad 25 valstybės narės nuolat kad nesilaiko teisės aktų, tačiau kokios yra to pasiekmes. Iš tiesų niekas nedaroma, e, kad būtų pagerinta situacija geležinkelio srityje, pavyzdžiui, Prancūzijoje 20 e, koridorių e, SNCF rezervavo, tačiau niekas nekreipė dėmesio į tai, kad ji pažeidė teisės aktus. Taigi, kur jūs aktyviai veikiate, išskyrus tai, kad jūs čia aktyviai kalbate mūsų komitete. Aš noriu išgirsti labai aiškius, konkrečius klausimus, būtent į tuos pavyzdžius, kuriuos aš pateikiau. <laughs> Merci. Euh, quelques, quelques nuances. Euh, moi, je pense... Pone Duran, dėkoju. Norėčiau pateikti keletą pastabų. Jeigu 24 valstybės narės iš 25 pažeidžia teisės aktus, tai iš tiesų kyla klausimas, ar liberalizavimas yra tikslingas dalykas. Pirmasis teisės aktų paketas jau buvo patvirtintas, tačiau valstybės narės nieko nepadarė ir iš tiesų daugelis valstybių narių daugelio valstybių narių ir toliau reguliatoriai yra geležinkelio bendrovės, nors iš tiesų reikėjo siekti visiško atskirimo. Taigi mes dabar matome rezultatus. Saidas parodė, e, pa, aiškiai pasakė, kad e, geležinkelio keleivių skaičius išaugo be liberalizavimo. Kai kuriuose šalise buvo pasiekta pažangos, tačiau kai kuriuose dėje jokios. Ar mes ir toliau norime, kad e, išliktų didžiųjų geležinkelio bendrovių monopolis, ar norime, kad visoje ES būtų viena didelė geležinkelių bendrovė, juk mes norime, kad veiktų kiek įmanoma daugiau bendrovių, kad būtų e, konkurencingumas, juk tai buvo šio paketo tikslas. Ir aš manau, jeigu mes ir toliau tęsime tokią politiką, tai mes nieko nepasieksime keleivių e, pervežimas turėtų būti ir toliau viešoji paslauga. Mes turime susimastyti apie krovinių pervežimą ir pagalvoti, ar tie, tri, ar tie geležinkelio paketai pasiekė tų rezultatų, kurių mes norėjome. Dar vyks, vyks diskusija parlamente, žodiniai klausimai ir tada išsakysim visa, visus, visas pastabas, kurios kelia nerimą ir per pasipiktinimą komisijai. Galiu pasakyti, kad yra tikrai daug pasipiktinimo šitame komitete dėl to, kaip vykdomas geležinkelių paketas. Tikrai šitas komitetas labai pasipiktinęs valstybėmis narėmis, kurios pasirašo dokumentus, o paskui toliau nacionalistiškai e, stato sienas ir nevykdo savo įsipareigojimų. Ir mes, žinoma, plačiau dar pakalbėsime šio klausimu, kai bus naujas, nau, nauja, nauja, nauja diskusija. Ačiū komisijos atstovui. E, kolegos, prie kitų klausimų nėra jokių klausimų, nebent kas nors norėtų pasakyti ką nors. Taip pat matau, kad ir komisija irgi yra nepatenkinta e, šito paketų įgyvendinimu. Tiesiog priminsiu, kad kitą kartą susitinkame e, kovo pirmą dieną, trečią valandą Briuselyje po pietų. Ačiū Jums, ačiū vertėjams už darbą, ačiū sudėm.